komisijos narę. Pradėsime nuo pranešimų e, patarimojo komiteto išvados dėl priekabėmo e, pasiskundusi dėl to asistentams. E, buvo išklausyta atitinkamos narės ir pirmininkas pagal 11 taisyklę 6 dalį ir 116 taisyklę e, nutarė pritaikyti nuobaudą e, Marijai Žorao dėl elgesio su savo asistente. Tai prilyginta psichologiniam smurtui. Ir pagal 167 taisyklę e, parlamento nariai gali apskūsti šį biuro sprendimą ir jeigu bus e, pateiktas skundas, tai nuobaudos taikymas bus sustatytas. Tiek norėjau, pas, sustabdytas, tiek norėjau pasakyti. Dabar pirmas klausimas visapusiška ES politika dėl endogrinės sistemą ardančių medžiagų. Norėčiau priminti nariams, kad nebus taikoma spontaniškų pasisakymų procedūra, taip pat e, ne, taikysime procedūros e, mėlynųjų kortelių. Dabar žodis komisijos nariai, poniai Bulc. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiami norėjai. Mes galime pasidžiaugti, kad pasiekėme nemažai uh, pažangos nuo uh, pirmųjų žingsnių mūsų ir mes esame pasaulyje lyderiai, spręsdami šių medžiagų problemą. Nuo 99 metų mes draudžiame arba ribojame daug uh, endokrinę sistemą ardančių medžiagų. Taip pat noriu pasakyti, kad mes pirmieji įvedėme reglamentavimo kriterijus, pagal kuriuos identifikuojamos šios medžiagos teisėkuros aktuose susijusios su pesticidais ir biocidais. Taip pat mes teikėme finansavimą moksliniams tyrimams, remiame ir tarptautinių mm, šios ryties organizacijų veiklą, tačiau to nepakanka Endokrinė sistema ardančios medžiagos ir jų poveikis išlieka labai rimta plačia problema šiandieną ir e, ji kelia susirūpinimą daugeliu piliečių. Mes negalime dabar e, atsipalaiduoti ir turime sustiprinti mūsų veiksmus. Dėl to komisija lapkričio mėnesį patvirtino plataus pobūdžio komunikatą dėl e, šių medžiagų. Komisijos komunikatas e, rodo, kad mes esame pasiryžę dirbti piliečių ir aplinkos labui, taip pat, kad e, vykdome savo pažadus e, renkti kriterijus pesticidams ir biocidams. Dėl šių medžiagų galima pasakyti, kad jų vertinimas turi būti pagrystas mokslininkų išvadomis, taip pat turi būti taikomas atsargumo principas. Mes pirmiausiai galvojame apie tris tikslus. Pirmiausia, siekėme E, minimizuoti poveikį šių medžiagų, antras dalykas - spartinti mokslo plėtotę šioje srityje ir trečias dalykas - skatinti aktyvų dialogą su visais suinteresuojais subjektais. Komisija yra apibrėžusi išsame e, sistemą, kuri numato ir kalendorių. Jis išdėstytas mūsų komunikate. Noriu pasakyti Jums, kad jau pradėtas darbas visose srityse e, tinkamumo patikra endokrinė sistema ardančių medžiagų plati turėtų būti baigta 20 metais. E, numatyta šiais metais 12 viešų konsultacijų surinkti. Šiais metais taip pat sieksime surinkti pirmą E, forumą su interesų subjektų ir atidaryti specialią interneto svetainę. Kiti veiksmai numatyti ilgesniam laikotarpiu, pavyzdžiui, parama moksliniams tyrimams. Gerbiami nariai, aš žinau, kad kai kurie iš jūsų esate nusivylę dėl uh, mūsų pasiūlymo susijusios su tinkamumo vertinimu. Uh, Bet e, mes nebandome e, permesti atsakomybės kitiems. Mes visi esame e, pasirengę imtis politinių priemonių, atlikti analizę tam, kad galėtume pasiūlyti geresnės politikos priemonės. Šiandieną mes žiūrime į įvairius sektorius ir gilinamės į tai, kaip tos medžiagos juose pasireiškia. Bet tam, kad galėtume pat keisti teisės aktus, turime žinoti, kokius pokyčius reikia pasiūlyti. Ir mes turime e, užtikrinti vientisą tų medžiagų traktavimo sistemą. Jau e, matome, kad atliktas vertinimas kai kuriuose srityse, tačiau ne visos yra problemos išnagrinėtos. Mes turime pasigilinti ir į kai kurias problemas. E, horizontaliuoju požiūriu, žiūrėdami į endokrinės temardančias medžiagas, jų draudimą ir teisėkuros pasiekmes. Mes taip pat per patikrą gilinsimės į teisės aktus, kurie reglamentuoja produktus naudojimus kasdien, kuriuos naudoja vartotojai kasdien, įskaitant e, vertingiausias e, prekes ar gaminius, pavyzdžiui, žaislai, e, maistas ir panašiai. Mes nepradėsime nuo nulio, dirbsime remdamiesi ankstesniais vertinimais ir norime kaip galima greičiau baigti darbus, kad naujoji komisija komisija turėtų parengtą informaciją ir galėtų priimti deramus sprendimus. Ponios ir ponai, prieš baigdama norėčiau tarti keletą žodžių apie komisijos tarnybų darbą kasdieninį labai svarų tam, kad mes įgyvendintume aktualias politikos priemonės susijusias su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis. Ypač svarbu apga, apginti pažeidžiamus vartotojus ir Konkrečiai komisija baigė renkti prioritetus dėl kosmetikoje naudojamų šių medžiagų ir paskui bus galvojama apie tai, kaip, galim, kaip būtų, kaip galima greičiau uh, parengti teisėkuros pasiūlymus. Kitas dalykas e, - biosfenolis E ir kitos medžiagos, naudojamos e, gaminiuose ar prekėse, kurie turi sąlytį su maistu. Mes taip pat e, dirbame šiuose statyse ir dabar aš mielai išklausysiu jūsų nuomonės šis klausimas. Dėkui Jums dėmesį. Ačiū gerbiamo komisijos narė. Dabar periname prie vieno kalbėtojų, kalbėtojų pasisakymų raundo. Pirmiausia, APP vardu, ponė Gerling, 3 minutės. Labai ačiū. Kalbu šiandien pono Gizekė vardu, jis pats negalėjo atvykti. Ir EPP vardu norėčiau išreikšti plačią paramą iš parlamento teikiamam pasiūlymui. Mes pritarėme tikslui sukurti išsame Europos endokrinę sistemą graunančių medžia, ardančių medžiagų e, sistemą. Europos komisija e, parengė E, tokį pranešimą, kuris nusipelnė tokio vertinimo, kaip mokykloje sakytume, reikia labiau pasistengti. Ir mes norėtume, kad duomenų e, tvirtinimo procedūra būtų pagreitinta. Mes e, pritarėme Europos komisijos pastebėjimams dėl tinkamumo įvertinimo, bet tačiau mums susirūpinimą kelia tempas ir bijome, kad tas klausimas gali tiesiog pražūti turi būti investuojama visą eilę cheminių medžiagų, kaip pasakyta e, parlamento tekste. Mes kalbame apie medžiagas, kurios yra naudojamos mišiniuose ir e, mišiniuose jos gali turėti skirtingą poveikį, apie tai dėl to plačiai sutariama. Tačiau šią savaitę, kaip įprasta šioje salėje, parlamentarai e, dažnai sako paskutinę kalbą. Ir aš norėčiau prie to sugrįžti. Aš kaip Junktinės karalystės parlamentarė norėčiau tik vieną dalyką pasakyti dėl Brexit ir jo sąsajo su šia tema. Brexit mus daug ko išmokė, manęs daug ko išmokė. Aš supratau, kad niekuomet negalima aklai siekti ideologijos. Būkime labai atsargus priimdami emocijomis pagristus sprendimus, e, kažkokiu vidiniu jausmu priimtus sprendimus. Būkime labai atsargus e, kurdami įsitikinimus pagristus sprendimus vietoj faktais pagristų sprendimų. E, tai kenkia ir vėliau gali būti labai sunku, nors ir labai apgailėtina, sugrįžti. Ir kai kalbam apie endokrininę sistemą greunančias medžiagas, man kyla labai daug minčių. Čia mes darome labai daug ideologijos isterijos, ideologinės isterijos sprendimų, kai jeigu galima tai pasakyti. Uh, Pirmas pakeitimas yra labai geras pavyzdys. Mes PP e frakcija jo neremsime, nes jame yra kreipiam prašoma imtis tokių pat veiksmų įtariamiems e, chemikalams, kurie greuna nuklinės medžiagas, e, kaip ir tiems, kurie, kurie jau įrodyti kaip kenksmingi. Tai yra per daug toli einantis pakeitimas, jis nepagrįstas mokslininkų išvadomis. Kitas dalykas, mes ne visuomet klausomės ekspertų. Šioje srityje, angliokrininė sistema graunučių medžiagų srityje, turime vadovautis mokslininkų išvadomis ir elgtis turime ramiai ir sistemingai. Bendrai šį e, tekstą mes galime paremti, bet neremiame pakeitimų. Ir tikimės, kad per kitą parlamento kadenciją šią temą bus labiau pajudėta į priekį. Ačiū dabar socialdemokratų vardu, ponė Dali, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė konkrečių veiksmų reguliuoti nukrinę sistemą greunančias medžiagas e, prieimimą negalime sau leisti. Mes kalbame apie labai daug e, maisto produktų ir medžiagų ir produktų, skaitant žaislus, kosmetiką ir kitas prekes reikia nedelsiant užkirsti kelią pavojingoms medžiagoms į rinką, skaitant toms medžiagoms, kurios ardo endokrinę sistemą. Bet tam reikia politinės valios ir konkrečių veiksmų. Mes manome, kad Europos komisija per mažai nuveikė ir per vėlai. Turime strateginę bazę, tačiau vis dar trūksta konkrečių veiksmų, kurie leistų visapusiškai apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką. Tai sakome todėl, kad net ir turėdami strategiją mes vis dar neįtraukiame žaislų ir kosmetikos. Ir tai sukuria tik tai skirtingus nacionalinius standartus ir todėl visiems darosi sudėtinga ir vartotojams, kurie nežino, kiek apsaugos jie gali tikėtis ir gamintojams, kurie turi uh, taikyti skirtingus standartus. Reikia europietiško plano, uh, ir žmogaus ir aplinkos apsauga turi būti pagrindinis prioritetas. Mes tikime, kad Europos komisija išplės savo dokumento taikymo masą ir įtrauks endokrinę sistemą ardančias chemikalus, medžiagas ir tokius produktus kaip žaislai, kosmetika ir maisto pakuotės. Mes, socialdemokratai, norime teisinės bazės, kurie apsaugotų piliečius. Taip pat mes prašome, kad būtų parengtas EDC, e, tų endokrininę sistemą grenančių medžiagų e, sisteminis apibrėžimas atitinkantis tarptautinių organizacijų nuostatas. Mes turime žinoti, kad piliečių kasdien vartojami produktai ir aplinka nėra kenksmingi sveikatai. Mes, socialdemokratai, kreičiamės Europos komisiją, kad ji pripažintų Europos parlamento rezoliuciją ir mūsų pagristus rūpeščius. Laikas endokrinę sistemą ardančias medžiagas uždrausti visiems laikams. Ačiū, o dabar Alde frakcijos vardu ponė Rys dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šioje salėje e, nuo 2009, 90, 1999 metų sėdžiu 20 metų ir aš galiu pasakyti, kad bendra pozicija e, nukriniuose magnetančių medžiagų požiūrių pasikeitė, mokslas pasikeitė, dabar jau kitaip yra vertinamas poveikis žmogaus, gyvūnų sveikatai, staisėjimas su e, tam tikromis lygomis, vėžių, reprodukcinėmis lygomis, vaisingumo sutrikimais. ES, man atrodo, E, nesijėmė tų priemonių, kurias Pasaulio sveikatos organizacija dar 2013 metais vardino kaip e, visam pasauliui, e, viso pasaulio sveikatos rykštę. Teisingumo teisme 2015 metais buvo dėlsiama priimti reikalingus sprendimus. Praėjo ketveri metai ir pažangos nėra padaryta. Naujoji strategija atsižvelgia į tai, kas buvo praleista. Pavyzdžiui, Endokrinė sistema ardančių medžiagų apibrėžimas nėra taikomas fitofarmaciniams produktams. Mes dabar jau žinome, kad 80 procentų e, sąlyčio su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis įvyksta per maistą, per medžiagas, kurios e, turėjo sąsają su maisto produktais. Uh, Kosmetika taip pat buvo paminėta žaislai. Aš patikrinau, tik aštuonios medžiagos yra vertinamos kaip endokrinė sistema ardančios medžiagos ES e, duomenų sistemoje. O neseniai buvo atliktas mokslinis tyrimas, kuris įrodė, kad yra žymiai jų daugiau, vos ne tūkstantis. Vien Prancūzijoje jau 90 oficialiai įvardinta tokių medžiagų. Skirtumas yra didžiulis ir mes supraskime, kad tokie e, atsilikimai, E, neleidžia Europai greitai eiti į priekį. Belgija, Prancūzija, Austrija, Danija, Švedija savo ruoštų priima nacionalinius teisės aktus šią temą. Ir todėl čia turime siekti suderinti teisės sistemą visoje ES, kad apsaugotume europiečių sveikatą, europiečių aplinką. Ir mokslininkai taip pat čia nepakankamai greitai dirba. Man atrodo, kad turime labiau stengtis ir dirbti greičiau. Dėkuoju toliau, ponia Konečna. Gųjų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamojo komisijos narė. Aš manau, kad galima tik apgaidėstauti, kad mes dar kartą turime kalbėti apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, nes komisijos dėlsimas kelia grėsmę ištisoms žmonių kartoms. Nuo 1999 metų, kai komisija pateikė pirmąją savo strategiją dėl endokrininės sistemą ardančių medžiagų, buvo dėlsiama. Mes nesugebame patvirtinti ne vienos priemonės, kuris sumažintų šių medžiagų poveikį mūsų piliečiams. Komisija pastaraisiais metais ne, nežengė ne vieno žingsnio piliečių apsaugos linkme, nepaisant teismo raginimo. Žinome, kad e, tų endokrininė sistema ardančių medžiagų yra visur - vandenyje, ore, maisto produktuose, kosmetikos produktuose, da, net žaisluose. Ir mes žinome, kad tos medžiagos tikrai labai neigiamai veikia da, žmonių sveikatą. Ir mes da, Tikimės, kad gamintojai patys kažkaip e, suras e, tinkamus e, sprin, šių medžiagos įsakymus sprendimus, bet jie nieko nepadarė. Akivaizdu, kad kartais ir tyrimuose dalyvaujantis mokslininkai taip pat susiduria su interesų konfliktais ir aš manau, kad reikėtų juos kur kas geriau ištirti, nei tai buvo daroma iki šiol. Aš manau, kad šias medžiagas reikia kur kas rimčiau reglamentuoti, lygiai taip pat kaip yra reglamentuojamas kancerogeninės medžiagos. Ir mums reikia taikyti ta, ta, taisyklės visose sektoriuose, kuriuose naudojamos šios medžiagos. Mums taip pat, taip pat reikia nustatyti privalomus šių medžiagų testavimo ir autorizavimo taisyklės. Šios medžiagos tokios pat pavojingos kaip, kaip mutageninės ir kancerogeninės medžiagos. Ir uh, negali būti kažkokių leistinų uh, šių medžiagų poveikio normų, nes tokių nėra. Tyrimai rodo, kad, e, endokrinin, kad e, bisfenolis A e, pridaro žalos žmogaus veikatai net ir tuomet, kai, kai žmogu, žmogus susiduria su labai mažais jo kiekiais. Kolegos, aš manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, kad Europos parlamentas tikrai yra labai sunerimęs dėl komisijos neveikimo. Ir jei mes ketiname patvirtinti dar vieną rezoliuciją, vargu ar tai ką nors pakeis, turime ir tą suprasti. Dėkuoju, ponė Rivazi, toliau. Dėkuoju, gerbiamojo komisijos narė. Aš turiu prisipažinti, kad uh, Per e, šią kadenciją mes praradome daug progų kažką padaryti dėl endokrininės sistemą ardančių medžiagų. Kolegos jau sakė, kad nuo 2013 metų e, PSO kalba apie visuotinę grėsmę. Tūkstančiai mokslinių tyrimų rodo, kad šios medžiagos kelia da, labai rimtus su, sveikatos sutrikimus, da, nutukimą, da, vėžį. Pažiūrėkite, kas vyksta su vaikais. Da, e, Vaikai praryja labai dažnai net nežinodami tas medžiagas ir tai gali rim, turėti labai rimtų padarinių. Ir mes žinome tai. O jūs, komisija, ką darote? Jūs laukiate. Atvirai pasakysiu, Jūs sakėte, kad dar 99 metais jūs pasiūlėte pirmąją strategiją dėl šių medžiagų, o nuo to laiko ką padarėte? Parlamentas jūs nuolat ragina veikti. Ir Europos parlamentas net turėjo e, kreiptis į Teisingumo teismą tam, kad komisija pradėtų, kad teismas pasakytų komisijai, kad jūs privalote kažką daryti, tam, kad jūs pagaliau suprastumėt, kas yra tai iš tikrųjų tos endokrinės sistemos ardančios medžiagos ir kaip jos veikia žmogaus sveikatą. Ir mes Čia esantis kolegos, esame susirūpinę du, e, dėl piliečių sveikatos. O ką jūs siūlote? A, mes takėsime desargumo principą. Mes mažinsime de, šių medžiagų poveikį žmonėms. Bet kai aš pa, e, pa, pa, e, perskaičiau de, įvairius, de, įvairias ataskaitas ir ką mes matome? Mes matome, kad šių, su šiomis medžiagomis piliečiai susiduria vis dažniau. O jūs nepasiūlyte jokio konkretaus veiksmų plano mes siūlome šiandien konkrečią rezoliuciją. Tai, ir tenai aiškiai yra pasakyta, ką reikia daryti. Mes netgi neturime bendros horizontalios endokrininės sistemos ardančių medžiagų apibriešties, kuri būtų taikoma žaislams, kosmetikos gaminiams, maisto produktams. Mes turime gerai biocido, biocidų ir pesticidų apibrėžimą ryč reglamente, bet reikiagi viską įgyvendinti. Ir mes nežinome iš tikrųjų, kaip išduodami yra leidimai naudoti tas medžiagas. Taigi, iš ko mes, ką mes čia bandome apgauti. Taigi, aš tikrai noriu Jūs paraginti, kad per kitą kadenciją Jūs atsižvelgtumėte Europos parlamento reikalavimus. Mes esame labai susirūpinę dėl šių medžiagų. Lygiai taip pat, kaip esame susirūpinę dėl kancerogeninių, mutageninių, biocidinių medžiagų ir taip toliau. Mes tiesiog norime apsaugoti piliečių sveikatą. Dėkoju, dėkoju, atsiprašome, laiko turime mažai, todėl iš karto žodį sutikime komisijos nariai. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti Jums už visas Jūsų pastabas. Maždaug praėjimo 20 metų nuo pirmosios mūsų strategijos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Ir šiandien suprantame, kad tos medžiagos vis tebėra labai rimtas iššūkis ir kuris labai rūpi mūsų piliečiams, kaip jūs visi ir kalbėjote. Mes padarėme nemažai padangos, siekdami geriau suvokti, kaip veikia tos medžiagos ir bandydami, norėdami, siekdami jas geriau valdyti. Aš vis dėlto sutinku su jumis, kad taip, iš tikrųjų, mums reikia aktyviau veikti šioje srityje. Kaip savo žanginė kalboje jau minėjau, komisijos tarnybos jau pradėjo renkti veiksmų planus ir, jau, ir praeitais metais paskatos strategijos įgyvendinimo planą mes laikysimės dabar galiojančios politikos dėl endokrininės sistemą ardančių medžiagų ir aš manau, kad akivaizdu, kad mums būtina derinti veiksmus įvairiose politikos sritise. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir toliau darys, padės mums kuo geriau saugoti mūsų piliečių sveikatą ir uh, padės mums užtikrinti, kad vidaus rinka būtų naudinga mūsų piliečiams ir verslui. O baigdama, gerbiami Europos parlamento nariai, uh, savo kolegos komisijos nario pono Andriukaičio ir savo vardu norėčiau palinkėti jums e, da, kuo geresnės kloties e, da, a, e, tolesnėme jūsų gyvenime, kad ir a, kur jūs nuspręstume toliau dirbti. Dėkoju. Norėčiau pranešti, kad yra pateiktas EPP frakcijos, socialdemokratų frakcijos, AKR, ALDE žaliųjų ir gųjų frakcijų parengtas rezoliucijos projektas. Ta rezoliucija turėtų du apibendrintis yra pateikiama atsižvelgiantais įvykusią diskusiją. Dėkuoju. Toliau perėjau prie ponios Kliūner pranešimo. Ir norėčiau iš karto suteikti žodį pranešėjai. Prašau. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkui pirmininkė komisijos narė. E, sveikinu pranešėją. Kaip pranešėjas šešėlinis pranešėjas noriu pasakyti, kad e, bendrasis langelis bus labai e, teisingas žingsnis, nes jis palengvins laivybą, prekių judėjimą ES uostose ir bus užtikrinta, kad kai laivas įplaukia ES uostą, turės teikti formalumus ar informaciją pagal suderintą harmonizuotą sistemą. E, žinome, kad iki šiol nėra lengva e, teikti tą informaciją laivams įplaukintiems į uostus, nes egzistuoja įvairūs skirtingi reikalavimai, kartais e, yra skirtingi tie reikalavimai ir suderinti reikalavimai teikti duomenis bus palengvinimas prekybos. Aš ir pati, kaip ir kai kurie kolegos, turėjo galimybę lankytis uostuose. Mes matėme, kad kai kurie jau yra labai daug pažengę, kiti dar ne taip, bet visi uostai turėtų prisidengti prie e, to paties ligmens įvedus e, vieno langelio aplinką. E, vyko trišalės darybos ir norėčiau padėkoti uh, komisijos nariai už jos laiką, už jos darbą pirmininkaujančiai Rumunijai, nes darbas iš ties klostėsi labai sėkmingai. Ir mes taip pat susitikome su e, laivybos pramonės atstovais, išklausėme e, apie jų, apie jų rimčiausias problemas ir visi e, sako, kad ši sistema bus prekybos palengvinimas e, naudingas, ypač galvant apie tai, kad prasideda darybos dėl prekybos sutarimo su JAV, pasirašytas sutarimas su e, Kanada ir tai reiškia, kad mūsų uostai laivos pramonė turės daugiau veiklos, tai yra gerai Europos verslui, Europos vartotojams tikimės pozityvių rezultatų visiems, tiek laivybos įmonėms, tiek vartotojams ir atsiras e, tas langelis ES kasmet e, apie 2 milijonai laivų įplaukia į uostus ir kol kas naudojama tik dar 80-mečio technologija, tai pasikeis, technologijos bus naujos e, įdėktos našta, biurokratinė sumažės taip pat bus galima pasinaudoti technologijų galimybės, matysime didesnį veiksmingumą, mažiau e, naudos 720 milijonų eurų iki 30 metų, tiek bus sutaupyta e, įvedus naująją suderintą sistemą. Yra visai lė problemų, mes sprendėme jas. Pirmiausia, e, reikia pripažinti, kad jau kai kurie uostai turi taiko tam tikras procedūras, reikia jas toliau stiprinti Ypatingais atvejais galima teikti, reikalauti papildomų duomenų, bet tik išskirtiniais atvejais. Taip pat reikia technologinį neutralumą užtikrinti, apie tai kalbėjome ir džiaugiamės, kad e, į tai atsižvelgta ir valdysena dar labai svarbus dalykas, mano nuomonė. Kolego šešėliniai pranešėjai tikriausiai apie tai taip pat kalbės, bet gal, valdysena mums e, labai svarbu laivybos įmonėms. Uh, Pavyzdžiui, kas bus atsakingas e, įgyvendinant e, naują sistemą, įdėgiant, e, kaip bus sekama, kaip jį įgyvendinama. Rezultatai yra labai teigiami ir džiaugiu, džiaugiuosi jais, taip pat laukiu kito įdėgymo etapo. Mes sumažinsime biurokratinę naštą, laiko sutaupys laivai ir e, bus e, užtikrintas sklandesnis veikimas ES uostų. Dabar žodis komisijos nariai. Pirmininkė, gerbiami nariai. Komisija yra labai patenkinta tuo, kad e, tiesiekros proceso dalyviai pasiekė pozityvų rezultatą dėl vieno langelio aplinkos skūrimo. Mes pagaliausiai sureagavome iš jaunikysės pramonės prašymus, kurie pateikti jau seniai. Bus užtikrinta suvienodinta aplinka laivybai ir informacijos teikimui įplaukiant į visus ES uostus. Aš norėčiau padėkoti pirmiausiai pranešėjai poniai Kliūnai ir transporto komiteto šešėliniams pranešėjams. Labai malonu, kad jūs esate čia šiandieną. Jūs dirbote labai ryštingai ir jūsų pastangos e, užtikrino, kad uh, E, buvo pas, tai, kad buvo pasiektas sklandžiai ir greitai sustarimas. Šiandieną operatoriai nuo vienos iki trijų valandų įplaukdami kiekvieną uostą e, sugaišta, pildydami reikalingą informaciją. 60 procentų laikas turėtų būti sumažintas. Sutaupyta bus 2,5 e, milijono valandų kasmet. Ir tai reiškia, kad administracinės sąnaudos sumažės iki 725 milijonų laivos sektorių iki 30 metų. Ir tai bus įmanoma patvirtinus bendrus duomenų teikimo apibrėžimus ir standartus. Ir atsiras bendra tarpusavė saveiki aplinka ir atsiras uh, E, vartai vieni atskaitomybei teikti. Bus galima pakartotinai naudoti duomenis ir e, vieno vienkartinio informacijos pateikimo principas. E, bus siekima užtikrinti, kad informacija iš laivo būtų pateikta taip pat nepriklausomai nuo to, į kurį uostą jis įplauks. Visas logistikos tinklas išloš iš to, nes informacijos rautai bus sklandesni. Laivininkystės sektorius e, laiko šį reglamentą vieno iš aktualiausių ir svarbiausių, siekiant užtikrinti veiklos geresnį veiksmingumą ir mažinant administracinę na, naštą. Ir e, sektorius girdėjome, kad jis yra labai patenkintas tuo kompromisiniu tekstu. Ir aš manau, kad šis kompromisinis tekstas numato ne tik įsipareigojimus visų, e, atspindi norus visų trijų institucijų ir E, laivybos sektorius, bet taip pat e, tai jis duos naudos e, visai logistikos sistemai ir tai paveiks pozityviai konkurencingumą ir leis jūrininkystės sektorių integruoti į daugiamodalę sistemą. Dėkuoju Jums. Dabar frakcijų atstovai ir pirmasis EPP vardu pasisakys ponas Vandenkamp. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Noriu padėkoti Dėtrai. Ji yra mūsų pranešėja šią gana sudėtingą temą. Transporto sektoriaus skaitmenėjimas e, yra besitęsantis procesas. Ir tikimės, kad tai e, leis sukurti švaresnę transporto sistemą. E, per tą vieno langelio sistemą mes e, suderinsime visą eilę e, elementų susijusių su laivų pranešimų teikimais važiuojant į uostus. Tai yra susiję ir su muitiniu dokumentais, ir su daugeliu kitų formalumų, kurie čia yra aptarti. Aš turiu pasakyti, kad 2010 metų direktyva e, nepadarė to, ko tikėjomės, todėl e, komisija parengė naują direktyvos projektą, kuris tikiuosi sukurs vienodesnę ir aiškesnę reguliavimo tvarką. Man pačiam iki šiol neaišku, kaip vyks įvairių sistemų reglamentavimas, ypač kai kalbame apie vadinamasias uostų bendruomenių sistemas. Kaip tai veiks praktiškai? Aš tikiuosi, kad Europos komisija užtikrins deramą šios direktyvos įgyvendinimą. Pirmininkė, tai mano paskutinis pasisakymas parlamente. Noriu Jums visiems padėkoti už malonų bendradarbiavimą. Kaip e, noriu padėkoti ponui Teliškiui ir ponui Bulc už tai. Aš e, apgailestauju, kad salė nėra pilna. Jeigu salėje būtų daugiau žmonių, aš garantuoju, kad visi plotų, nes jūs esate vienas iš svarbiausių parlamentarų ne tik transporto komitete, bet ir plenarinėme posėdėje. Aš kaip koordinatorius galiu Jums pasakyti, kad su Jumis buvo labai malonu dirbti. Ačiū toliau, panas Fleckenstein, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ponios ir ponai, noriu padėkoti pranešėjui ir šeši, pranešėjai, ir šešėlėms pranešėjams, taip pat kitiems kolegoms, taip pat ir komisijai už puikų bendradarbiavimą rengiant šį dosiją. Pagrindinis šios direktyvos tikslas - sumažinti biurokratinę naštą. Aš esu tikras, kad tą tikslą mes pasieksime. Reglamentas e, sukurs mažiau biurokratinių reikalavimų tiems, kurie dirba laivyboje, e, laivų kapitonams, e, laivybos administracijai Vieno langelio sistema supaprastins keitimas informaciją tarp laivų ir uosto administracijos ir administracijų viduje taip pat. Be to užtikrinsime deramą darbuotojų uosto administracijoje parengimą darbui su naujaja sistema. Suprantame, kad e, tai yra būtina uosto funkcionavimui, kalbu apie deramai išmokytą personalą. Tačiau ne tik šiuo reglamentu mes stengiamės pagerinti jūrų sektoriaus mm, padėtį. Per pastarosius penkerius metus mes e, išjudinome nemažai dokumentų jūrų srityje. Aišku, uostų paketas jau dabar įgyvendinamas valstybėse narėse, jau kelis mėnesius jis galioja. Tame reglamente yra e, numatytas e, nereikalingo liberalizavimo sustabdymas, ginamos e, darbuotojų teisės. Nesiniai taip pat parengėme pranešimą dėl atliekų iš uostų, taip e, sumažinome aplinkos taršą iš uostų. Na ir dabar kadencijos pabaigoje aš noriu visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą, bet aš manau, kad mes ir patys nusipelnome pagiros. E, Mes e, pasirūpinome, kad Europos uostų konkurencingumas sustiprėtų. Ir tai naudinga ne tik mano Hamburgo uostui. Toliau, ponė Maisner, Alde frakcijos vardu. Danke. Labai ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Čia aš įsilieju į kitų kalbėjusių grupę, todėl kad tai ir mano paskutinis pasisakymas – Bet prisiminkime 2009 metus ir tada vienas iš mūsų kolegų iš Belgijos pradėjo renkti ankstesnius teisės aktus. Tada buvo kalbama apie laisvanorišką skaitmeninių sistemų įdėgymą uostuose. Ir tada kalbėjome apie nacionalinius vieno lankelio principus, kurie turėjo būti įgyveninti. Ir per tą laiką pamatėme, kad ta sistema nepasiteisino nei Vokietijoje, nei kur kitur. Ir dabar jau padarėme nemažai pažangos ir pastebėjome, kad uosto paslaugų skaitmeninis apdorojimas vyksta, bent jau dabar atspausdinant medžiagą ir tai pagreitina uostų darbą. E, jūs, kolega, praktiškai pasakėte tai, ką aš norėjau pasakyti. Uh, Aš esu iš Šiaurės Vokietijos taip pat ir ketinau tą patį pasakyti. Mes uostams nuveikėme tikrai daug per šią kadenciją. Uostų paketą galiu paminėti. Aš pati ten uh, jį rengiant dalyvavau puikiai kolegos bendradarbiavimo. Uh, atliekos iš laivų taip pat mano pranešimas. Na ir šiandienos pranešimas. Taigi padarėme labai daug uostams per šią kadenciją. Kaip jau sakiau, e, tai yra mano paskutinis pasisakymas ir noriu visiems padėkoti. Uh, E, žmonių dabar nedaug, bet norėčiau tam porą minučių skirti. E, ši tema labai svarbi. Ir dėkoju visiems, kas šiandien atėjote į diskusiją. Jūs esate mano artimiausi sąjungininkai, su kuriais per prakaruosius penkerius metus bendradarbiau. Su kai kuriais iš jų net dešimt metų. Man tai buvo labai malonus darbas. Europos parlamentas yra demokratiškiausia pasaulyje vieta. Ir žinau, kad e, bus naujų žmonių, kurie pradės čia dirbti. Komisijos narė Bulč ir jūs, e, Pavelai, dėkuoju, džiaugiuosi, kad šiandien jūs pirmininkaujate, nusipelnote padėkos. Aš pati išliksiu ištikima jūrų bendruomenės, jūrų sektoriaus klausimams. Ačiū, kolega. Aš manau, kad tai, ką aš pasakiau e, kolegai Vandekamp, e, galėtų būti pasakyta ir jums. Vėlgi, jūs esate parlamentarė, kuri paliekate uh, E, labai daug parlamentui ir aš galiu Jums už tai padėkoti. Perinu prie kito e, kalbėtojo ir dabar kalbės FDD frakcijos vardu ponas Seimur. Pone Seimur, atsiprašau. Pone pirmininkė, aš džiaugiuosi, e, kad šis svarbus pranešimas yra rengiamas ir svarbiausia klausimai yra išskirti. E, labai džiaugiuosi, kad galiausiai ES mažina biurokratinę naštą, tačiau man susirūpinimą kelia duomenų kaupimas ir jų nuolatinio naudojimo stebėjimas. ES e, bus tiek stipri, kiek bus stipri jos silpniausia grantis. Vienodas duomenų perdavimas, mano nuomonė, nebus naudingas Junktinės karalystės uostams. Didžioji dalis Junktinės karalystės uostų yra privatus. Asmeniškai galėčiau pasakyti, kad greičiausiai tai yra ir mano paskutinis pasisakymas plenarnių posėdžių salėje, todėl noriu padėkoti visam parlamento personalui, įskaitant ir kantriuosius vairuotojus, kurie e, visuomet buvo mandagus ir e, pasirengę padėti per mano darbą parlamente. Labai ačiū. Aš visuomet ginsiu teisės tų, kurie nori remti ES viziją, jeigu to nori jūsų valstybės. Aš pažįstu daugelį iš jūsų ir žinau, kad jums sunku suprasti, kodėl Junktinė karalystė nori pasitraukti iš Europos projekto. Tik štai ką pasakysiu. Klausykitės ir raskite būdų bendrauti su gerais kaimynais. Net Brexit partija jau dabar visuomenės nuomonės apklausose yra lyderė. Ačiū, ačiū kolegė, geros kloties ir jums. Dar dvi minutės suteiksiu pasisakyti poniai Petikainin satamat ovat aivan välttämättömiä eun toimivan. Uostai vaidina nepaprastai svarbu da, vaidmenį mūsų ekonomikoje ir todėl kiekvienas žingsnis norint pagerinti, patobulinti jų veiklą yra labai svarbus. Todėl aš norėčiau padėkoti ir komisijai, ir pranešėjai už puikų bendradarbiavimą, kuris labai aiškiai ir paprastai parodė, ką gali ES padaryti susitelkus. Mes sugi, padėsime sutaupyti daugybę lėšų, padėsime veiksmingiau išnaudoti da uostų da, uh, išteklius. Be to, tai yra geras pavyzdys to, kaip skaitmeninimas gali taip pat patobulinti uostų uh, administravimą mes sugebėsime ir sutaupyti, ir patobulinti pranešimų teikimo kokybę. Ir puikiai žinodama, kad Europos uostai ir taip jau yra labai ekologiški, aš vis dėlto norėčiau palinkėti, kad mes nepamirštume, kad žiedinė ekonomika uh, gali suteikti naujų mums galimybių. Mes turėtume parengti tokį savotišką pagėdavimų sąrašą uostams, kuriuose būtų nurodytos įvairios priemonės ir medžiagos, kurios gali būti naudojamas uostuose. Pavyzdžiui, galima būtų kalbėti apie taip, kaip galima būtų geriau deginti šiukšlės, kaip geriau galima būtų stebėti kaip e, laivai laikosi visų aplinkosaugos reikalavimų. Ar jie būtų susiję su žvejyba, ar su da, vandens atliekų da, valymu, ar su kitų atliekų da, tvarkymu. Be, be abejo, reikia stengtis perdirbti daugiau tokių atliekų. Dėkuoju toliau, ponė Demonte. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ateina naujos technologijos ir akivaizdu, kad keičiasi mūsų gyvenimas, ypač judumo srityje. Ir mes turime atsižvelgti naujus iššūkius, nes Europa yra lyderė pasaulinėje šioje srityje. E, e, kiekvieną kartą, kai e, laivas įplaukia į uostą, jis turi atitikti labai, atlikti labai daug pranešimų pateikimo reikalavimų. Ir todėl labai svarbu turėti vieno langelio sistemą. Šiuo metu e, e, e, normos nėra suderintos ir dėl to padidėja labai, didė, labai padidėja administracinė našta. Ir akivaizdu, kad vieno langelio aplinka padės sumažinti šią naštą, o tai pagerins sav, įvairių sistemų saveikumą ir padės joms jungtis. Ir taip pat bus apjungtos duomenų bazės. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai ir jos darbuotojams už puikų bendradarbiavimą, dėkoju kolegoms. Esame tautų. Uh, tautų Europą ir todėl sakau, norėčiau taip pat padėkoti jums visiems savo friulių kalbą. Ačiū. Dėkoju, tai iš tikrųjų ne tik jūsų kalba labai yra graži Friulio regione, bet ir puikų vyną jūs tenai gaminate. Dėkoju jums. Toliau ponas Liberatski. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, gerimoji komisijos narė. uostų atstovai ir laivų savininkų atstovai manęs Lenkijoje klausė, kokį mes galime tikėtis iš šio dokumento. Aš, mano atsakymas buvo labai paprastas. Aš pasakiau, mes pateikime, e, mes jums siūlome labai paprastą dalyką. Mes e, norime, kad ir. Yra uostai ir laivai laikytųsi tų pačių aplinkosaugos reikalavimų. Be to mes kūrėme Europos lygmenių integruotą sistemą. Ir uh, norėčiau taip pat tikėti, kad mums pavyks taip pat pasakyti mūsų uh, laivų savininkams ir uostų valdytojams, kad uh, ateitis bus ekologiškesnė, mažiau biurokratiška ir užtikrins geresnę apsaugą. Aš norėčiau padėkoti ponui Vandekampui, kuris dėja jau išėjo iš salės, ponia Meisner, ponia Fleckenstein. Dėkoju Jums, Pavelai, dėkoju ir ta, tau už bendradarbiavimą. Gerbėjom komisijos narė, dėkoju Jums už e, šį, uh, uh, visą darbą nuveikti per pastarosius penkerius metus. Dėkoju, mes taip pat norėtume padėkoti ir pono Liberatskį, kuris dirba ne tik transporto komitete, bet ir Europos parlamento biure. Toliau ponas Kaputo, prašome. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad jūrų transporto operatoriai šiandien turi atlikti labai daug formalumų kiekvieną kartą, kai laivas įplaukia į uostą. Problema yra ta, kad normos dėl pranešimo nėra suderintos variose valstybėse narėse ir dėl to padidėja ir finansinė, ir administracinė našta. Akivaizdu, kad jūrų transporto sektoriaus darbuotojai E, skiria e, e, šiems formalumams maždaug 4,6 milijonų valandų kiekvieną dieną. Todėl būtina mažinti administracinę naštą ir daryti viską, kad galima būtų įdėkti skaitmeninės sistemas ir taip padidinti jūrų transporto veiksmingumą. Ir mes manome, kad Būtų puiku turėti vieno langelio e, aplinką tam, kad laivas įplaukęs galėtų e, pateikti vieną dokumentų rinkinį ir po to tą rinkinį gali, galėtų naudoti įplaukdamas ir į kitus Europos uostus. Dėkoju, dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Visi, kas norėjo pasisakyti, tikiuosi, tą padarė, nes dabar nebegalima jau mums pranešti apie norą pasisakyti. Prašome. Ponas Farija, dėkuoju pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, skaitmenės technologijos labai keičia pati judumo kontekstą. Ir e, mes turime galvoti, kaip išlaikyti pasaulio lyderio poziciją. Labai svarbus žingsnis yra sudarimas taisyklių, procedūrų, kurių reikalauja uostai. Ir taip pat galimybė e, keistis informacija tarp įvairių e, veikėjų per e, vieno langelio sistemą. Atsiras duomenų bazė, e, viena platforma ES, tarpusavės aveikybų sistema ir technologijos bus naudojamos naujos technologijos ir bus galima atnaujinti vartus Tokiu būdu bus sklandesnis bendradarbiavimas tarp nacionalinių atitinkamų žinybų ir ES atitinkamų institucijų. Aš baigdamas norėčiau padėkoti komisijos nariai Bults visiems kolegoms Europos parlamente, pirmiausiai kolegoms transporto komitete. Dėkuoju, dabar ponas Pospešil vieną minutį. Labai ačiū, pirmininkė. E, į mane kreipėsi operatoriai ir klausė manęs, ar ta, e, tas pasiūlymas, kuris atrodo geras, neapsunkins visų procedūrų. Apie tai noriu ir pakalbėti. Bendrasis langelis tikrai yra prasmingas dalykas, yra prasminga derinti reikalavimus, tai bus patogiau laivų operatoriams. Bet taip pat norėčiau kai ką pasakyti gerbiamą uh, E, komisarė, mes sakome Čekijoje, kad kelias į pragarą grįstas gerais ketinimais ir nesitiks taip, kad operatoriai e, laivų turės vis daugiau biurokratinių reikalavimų tenkinti. Jeigu reikalavimų nebus per daug, tai, mano nuomonė, teisingas mūsų žingsnis bus. Bendarbiavimas ES lygmenių yra prasmingas ir atsirastų ta geresnės sąlygos e, operatoriams. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Etheridge. Prieš penkerius metus, kai pradėjau čia dirbti, mes girdėjome daug argumentų apie derinimą, vienodinimą, apie tai, kaip reikia suartinti įvairius dalykus beveik visose srityse. Ir mes girdėjome dar daugiau tų pačių idėjų. Ir e, Mes e, dabar bandome e, vis bendresnės taisyklės, e, vis vienodės į vesti, galbūt ir gerai yra tai, kad siekiama sumažinti biurokratinę naštą, bet aš noriu pasakyti, kad per penkerius metus niekas nepasikeitė ir matau, kad vis tik tai visoje Europoje matome pokyčių vėjus, o čia niekas nesikeičia. E, vėjas pučia, artėja rinkimai, kai kas negryž, galbūt labai e, skirtingi ir kitokie žmonės ateis čia su visai kitokiais argumentais. E, tuo ir baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar vėl suteiksiu žodį komisijos nariai Bults. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nuomonės. Jie visiškai atitinka mūsų bendradarbiavimo dvasę, kuri atvedė mus iki šio etapo. Ir norėčiau akcentuoti, kad nepaprastai svarbus bus patvirtinimas šio reglamento ir įvedimas e, bendro vieno langelio sistemos, e, bendros erdvės sukūrimas, tai labai svarbu. E, aplinkai bus geriau, organizavimui darbų bus geriau, veiksmingumas atsiras didesnis ir laivyba e, bus konkurencingesnė mūsų. Dar e, galbūt patikslimas dėl uostų bendrijos sistemos, apie tai kalbėjo ponas Vaninkamp. Komisija neatsakys dabartinių informacijos teikimo sistemų, bet taip pat turės atsirasti bendrojo langelio sistema ir bus galima e, pasirinkti e, atitinkamas paslaugas ir uostų e, bendrijos sistemos toliau galės funkcionuoti ir teikti papildomas paslaugas operatoriams. Aišku, jos turės atitikti techninės specifikacijas, kurios bus išdėstos šio reglamento. Uh, tekste. Taip pat norėčiau padėkoti dar kartą poniai Kliūn už puikų bendradarbiavimą. Aš dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie iš ties e, dirbo konstruktyviai, susitelkė ir tai leido mums e, užsitikrinti šį e, svarbų teisėkuros aktą. Gimas pirmininkė, linkiu Jums taip pat sėkmės artėjančiose rinkimuose. Gerbiami parlamento nariai. Aš paskutinį kartą kalbu parlamente taip pat. Ir pasinaudodama proga norėčiau pasakyti, kad esu nepaprastai dėkinga jums. Dialogas ne visuomet buvo labai lengvas, bet visuomet konstruktyvus ir noriu pasidžiaugti tuo, kad mes niekuomet neatsistojame ir nenuėjome nuo e, dėrybų stalo, nežinant to, kad kartais buvo labai sunku dėrėtis. Ir tai yra visiems europiečiams rodo, kaip e, mes dirbame vadovaudamiesi demokratiškumo dvasia ir uh, mes e, visuomet e, patvirtiname išvadas galutinės ir tai yra demokratijos išdava. Ir aš e, norėčiau, aš pati dirbsiu vadovaudomasi šią dvasę ir jūs taip pat raginu taip e, dirbti ir mes tuomet sukursime e, Europą pagrįstą demokratijos vertybėmis, kurioje bus bendradarbiaujama, dirbama konstruktyviai. Dar kartą noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėjusi dirbti su jumis ir linkiu jums visiems sėkmės, nežiūrint to, kur jūs toliau dirbsite. Komisijos narė. Manau, kad plojimai viską pasakė, jie uh, skirti jums ir mes, transporto komiteto e, kolegos, labai e, nuo pirmųjų dienų su jumis sklandžiai dirbome po jūsų paskirimo. Jūs ir mes tikrai labai ilgą kelią nuėjome, prasmingą. Per ateinančius mėnesius jums taip pat linkiu sėkmės ir esu tikras, kad kalbu visų kolegų vardu. Gerbiama pranešė ponia Kliūne. Jums dar liko porą minučių apibendrinti diskusijai. Pirmininkė, tikriausiai supratote iš pastebėjimų šiandieną, kad šis e, teisės aktas bus naudingas visiems e, laivus įmonėms, e, sumažės laiko, kurio, kurio sugaišta rengdamos informacinius pranešimus ir visiems kitiems tai bus naudinga. Norėčiau padėkoti visiems už indėlį, paramą, kuri leido mums pasiekti šį etapą. Tai yra pozityvus pavyzdys Europos veiksmų, ką galime nuveikti visi susitelkę ir užtikrinti didesnė, geresnės konkurencinės sąlygas mūsų pramonė, taip pat e, sklandesnį prekių patekimą į rinką. Tai yra puikiai istorija. Aš per šią kadenciją kalbu paskutinį kartą, bet tikiuosi, kad per kitą galėsiu dar daug uh, kartų pasakyti, bet viskas priklauso nuo rinkėjų Airijoje. Dėkoju Jums, komisijos narė, už Jūsų laiką transporto komitete, už Jūsų dėmesį uostams, taip pat judumo priemonių rinkinys labai svarbus. Dėkoju Jums e, už Jūsų darbą, siekiant užtikrinti didesnę saugą keliuose. E, tai nesusijęs su mūsų šios dienos diskusija, bet tai labai svarbu man mano rinkėjams. Taip pat dėkoju ponui e, Vandenkamp. E, jis e, vienas iš lyderių iš EPP buvo mūsų komitete Gezinė. Ačiū ir jums už jūsų ryštą, už jūsų darbą. Man labai malonu buvo dirbti su jumis tose srityse, kuriuose jūs dirbate. Ir dar pasakysiu, kad pozityvų dabar labai etapą, momentą išgyvename ir toliau reikėtų dirbti taip, nes ES būtent ir yra tokia siekianti užtikrinti didesnį efektyvumą ir užtikrinti geresnės sąlygas visiems. Dėkoju Jums. Ačiū ir tą patį noriu Jums pasakyti. Kokia maloni atmosfera šiandien. Gal 200 paskutinių dienų per mūsų kadenciją galėjo tokios būti, to, pasižymėti tokia nuostabia uh, atmosferą, bet toks gyvenimas, toks politinis gyvenimas, dar kartą dėkoju pranešėjai, dėkoju Jums už bendarbiavimą transporto komitete ir darbą visą. E, balsuosime dėl šio klausimo šiandieną vėliau. Pono. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Tong pranešimas. Informacija susijusia su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui atskleidimas. Pranešėja, ponė Tang, jūs esate salėje. Puiku. Taigi galime toliau diskutuoti. Taip pat sveikinu ponę Mogerinį, Europos komisijos vicepirmininkę. E, Pone Tong, jums kaip pranešėjai žodis. Ačiū pirmininkė. Klimato aktyvistai, e, aktyvistė Greta Thunberg šią savaitę buvo parlamente ir sakė, kad reikia atremti didžiausius mūsų laikų iššūkius ir imtis veiksmų. Ta turime daryti žingsnis po žingsnio, išjudinti akmenį po akmeniais ir aš tikiuosi, kad šis reglamentas yra labai svarbi sudėdamo dalis, kad finansų sektorius tarnautų ne tik pelnui, bet ir žmonėms bei planetai. Kad finansavimas būtų tvarumo iššūkių dalis, sprendžiant pasaulinės problemas. Nuo pat pradžių e, mūsų idėja buvo paprasta tvarumas turi būti finansų sektoriaus DNR dalis. E, mes turime galvoti apie tvarumo sudėdamasias dalis, kurios turi e, apimti visus finansinius produktus, visas finansinės institucijas, visą poveikį. Ir kaip visuomet su radikaliomis idėjomis, e, jos skamba paprastos, bet įgyvendinti jas nėra lengva. Ir aš galiu dar kartą pasakyti, kad dėrybų rezultatai mūsų idėjas puikiai atspindi. Iš tiesų, E, tvarūs finansai neturi e, būti tik geros valios demonstravimas ir e, netvarių investicijų įrodymas. Aš nekalbu apie žaliai kampą. Tvarumas turėtų būti aptariamas bankų, draudimų fondų, pensijų fondų ir turto valdytojų gretose. Apie tai uh, apie tvarumą turėtų būti kalbama visuomet priimant sprendimus. Visi dirbantis finansų sektorioje turi judintis. To mums reikia. Mums reikia plataus veikimo spektro, vienodų veikimo sąlygų, kad vartotojai, norinti žinoti, kokie yra jų produktai, galėtų tą informaciją gauti. O dar svarbiau yra tai, kad mums reikia labai plataus masto, kad nebūtų nubausti uh, E, pirmaujantis ir e, nepasipelnytų atsiliekantis, einantis pabaigoje. Mes turime kalbėti apie platų reglamentavimą, kuris e, atsižvelgtų daug įvairiausių elementų, nuo žmogaus teisų iki darbo sąlygų, iki finansų sektoriaus tikslų. Taip pat reikia plačios e, sistemos rizikos ir jos poveikių vertinimui. E, Mes turime poveikį ne tik identifikuoti, bet turime taip pat išsiaiškinti, kokie veiksmai gali pasitarnauti jų prevencijai ir jų sušvelninimui. Taip pat, aišku, turime kalbėti apie informacijos atskleidimą deramų būdų. Man atrodo, kad e, šis pranešimas yra pažangus visais trim frontais ir tai yra didelis uh, pasiekimas. Aš manau, kad tai atneš naudos visam finansų sektoriui. Labai e, daug kas jau e, E, apie deramą patikrinimą ir šią savaitę jau apie tai buvo kalbėta. Mes kalbame apie uh, pakoreguoto pelno didesnę riziką, apie ekonominių vertybių apibrėžimą. Bet aš noriu pabrėžti uh, ir kreiptis į Europos komisiją. Uh, Pasinaudokime šio reglamentu, kad išsiaiškintume, kokie yra reikalingi informacijos atskleidimo standartai. Jie turi būti suderinti. Dermos patikros standartai turi būti suderinti. Tai yra reikalinga, kad mes iš tiesų perintume prie tvaraus finansavimo, tvarių finansų. Uh, Šis e, reglamentas susijęs su informacija apie tvarias investicijas ir riziką tvarumui turi būti gera dirba tolesniam darbui. Baigdamas aš noriu padėkoti Europos parlamento atstovui, e, komisijai ir, tarybams, e, komisijai ir tarybai e, už tai, kad pavyko suderinti nuomonių skirtumus per trumpą laiko tarpą. Tai buvo didžiulis darbas mums visiems. Dėkoju visiems iš širdies, esu labai dėkingas. Ačiū. O ponė Tang, labai ačiū. Aš esu tikras, kad komisijos vicepirmininkė pirmininkė pakartos tik tai, ką jūs jau sakėte. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija šį pasiūlymą parengė kovo mėnesio pabaigoje. Šis reglamentas yra svarbus Europos komisijos tvarių finansų veiksmų plano elementas, jis yra labai svarbus kapitalo rinkų sąjungai ir jis leis pasiekti klimato neutralumą iki 2050 metų. Taip pat yra labai svarbus žingsnis siekiant bendrojo tikslo, kurį jūs ką tik kalbėjote. Finansai turi būti susijęti su tvaresnės ekonomikos poreikiais. Konsultacijos parodė, kad nepakankamai skaidriai informuojama apie finansų rinkos dalyvių uh, pastangas integruoti jų e, į jų politiką kovą su klimato kaita. Pavyzdžiui, e, ir dėl to, pavyzdžiui, e, gali būti iškraipomi investicijų sprendimų procesai ir santaupų paskirstimas. Europa susiduria su 180 milijardų investicijų stoka e, klimato tikslams įgyveninti. 270 milijardų ta suma pasidarys, jeigu įtrauksime vandens ir resursų valdymą. Europos komisija nusprendė ketvirtadalį ES biudžeto skirti klimato veiksmams nuo 2021 metų, tačiau viešųjų investicijų nepakanka. Privatus sektorius atlieka itin svarbu vaidmenį, perorientuojant kapitalo srautus į tvarias, svarius finansus ir um, užkertant kelią klimato kaitos neigiamiems poveikiams. Europos uh, parlamentas uh, komisijos poziciją dėl uh, tvarumo poveikio tvarumui paremė ir mes suprantame, kad tai, kas vyksta dabar, gali turėti neigiamą poveikio ir aplinkai, ir finansų rinkai. Pavyzdžiui, aš kalbu apie investicijas į turtą, kuris teršia vandenį arba greuna biologinį įvairovę. Mes remiame šį pasiūlymą, nes jis ženkliai pagerina mūsų komisijos projektą ir taip užtikrinsime daugiau skaidrumą ir e, daugiau informacijos galėsime suteikti galutiniams vartotojams. Šis susitarimas padidins e, turimos informacijos kokybę apie e, tvarius finansus. Be to, jis skatins drausmę rinkoje ir bus e, atgrasoma nuo vadinamojo žaliojo plovimo ir e, bus prisidedama prie perėjimo prie tvarios ekonomikos. Finansinės įmonės bus skatinamus geriau valdyti tvarumo riziką. Antras dalykas - geresnė informacija apie finansų produktų tvarumą ir finansinės konsultacijos skatins e, e, mažmeninių investuotojų elgesio pokyčius. Galiausiai e, negatyvus poveikis aplinkai ir visuomeniai ir informavimas apie juos prisidės prie tokių veiksmų mažėjimo. Europos komisija ir kiti teisės aktų rinkėjai diskutavo labai sparčiai ir pavyko pasiekti susitarimą. Aš noriu pasveikinti gerbiamą pranešėją Tang už tai, kad jis vadovavo šiai diskusijai ir mums pavyko kartu pasiekti gerą rezultatą. Tai nėra paskutinis žingsnis, kadangi Europos komisija kartu su kitais teisės aktų rengėjais svarsto pagrindinio pasiūlymo paketo dėl klimato taksonomijos atskiras dalis. Taip pat kalbame apie kitų uh, E, tvaraus finansų veiksmų plano elementų įgyvenimą. Ačiū. Uh, Dėkuoju dabar. Uh, išklausysime pasisakymų uh, frakcijų vardu ir pirmoji kalbėtoja ponia Petikanin. Finansų rinkos yra labai įvairios ir iš tikrųjų labai svarbu žinoti, kur yra nukreipiami finansų srautai. 30 trilijonų eurų šiuo metu investuojama į netvarius, netvarų turtą, kuris gali potencialiai kelti riziką mūsų aplinkai. Ir gerai, kad dabar mes siekiame nukreipti investuotojus link tų veiksmų, kurie gali padėti mums e, susitvarkyti su nūdinios iššūkiais. Labai gerai žinoti, kad, pavyzdžiui, dėl veiksmams klimato kaitai mažinti bus skiriamas deramas finansavimas. Aš manau, kad e, labai svarbu yra tinkamai atskleisti informaciją apie vairius produktus. Todėl aš manau, kad šis reglamentas bus pamatinis dokumentas. Labai svarbu yra teikti informaciją ne tik apie investicijas į ekologišką turtą, bet ir apskritai apie bet, kokia, bet o, kokias investicijas. Taigi tai bus pateikiama informacija apie gerus dalykus, netokius gerus gal. Ir apskritai mes galėsime žinoti, kas vyksta. Ir taip gal galėsime užkirsti kelią krizėms panašioms į tą, kurią išgyvenome, kai sužinome, kad investuojame daug į alyvpalmių aliejų. Ir aš norėčiau padėkoti kolegoms ir darybininkų komandai už tai, kad jie atsižvelgė mano pastabas. Toliau reikėtų praplėsti taikymo sritį tam, kad šis dokumentas būtų taikomas investuotojų įmonėms, tam, kad investuotojai gautų visą reikalingą jiems informaciją. Ir šis dokumentas turi būti taikomas visoms įmonėms ir visom, visiems subjektams, kurie dalyvauja gamybos grandinėje. Ir taip mes galėtume gauti patikimą informaciją, kur, remintis kurią galima priimti sprendimus dėl investicijų. Nei ponos Berės, nei ponios Vernik aš nematau salėje, tai reiškia, kad dabar mes perėsime prie ponios Karti kuri pasisakys žaliųjų frakcijos vardu. Jūs turite dvi minutės, prašome. Thank you, thank you, chairman. Ponas Karti, Dėkoju, ponė Pirninkė. Nu, turiu prisipažinti, kad labai gaila, kad aš negaliu pritarti šiam dokumentui. Nepasant visų pažangių jėgų šiame parlamente pastangų ir nepasant pranešėjo pastangų, dešiniesiems vis dėlto pavyko apriboti šio dokumento taikymo sraitį tie, taip, kad šiandien tas dokumentas bus taikomas tik tai labai uh, nedideliai pro, uh, investicinių produktų grupiai. Ir parlamentas buvo nusiteikęs dirbti kur kas aktyviau, nes valstybės narės tikrai nieko nenori daryti dėl klimato kaitos. Informacijos atskleidimas yra tas dalykas, kurį, kurio privalome reikalauti iš investi, investicijų sektoriaus. Turime reikalauti, kad jie nepridarytų žalos mūsų aplinkai mes susitarėme labai smarkiai ir greitai keisti savo ūkį visuose sektoriuose tam, kad mes galėtume prisitaikyti iki 2030 metų prie klimato kaitos. Taigi liko tik 11 metų ir konservatoriai apie tai pamiršo. Jiems visiškai nerūpi mūsų planetos ateitis ir jie sabatuoja mūsų vaikų ateitį ir jų anūkų ateitį. Kolegos, tai ko gero mano paskutinis pasisakymas e, šiame parlamente, bet aš turiu jų pasakyti, kad aš tikiuosi, kad parlamentas per kitą kadenciją padarys viską, kad e, priartėtų prie Europos piliečių nes iš tikrųjų per kitą kadenciją teks priimti labai svarbius sprendimus. Mums reikės e, da, iš tikrųjų susimastyti, ar mes norime realiai ką nors padaryti aplinkos labui, ar mes ir toliau da, investuosime į da, iškastinį kūrą, ar norime remti šeimas, ar mes norime, kad bankai ir da, kiti da, plėšrūnai da, galėtų veikti nebaudžiamai turėsime apsispręsti, ar mes norime veikti visoje ES, ar mes mieliau investuosime milijardus į Europos kariuomenę. Aš tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime susitelkę sukurti geresnį ES ateityje. Dėkuoju, ponė Makarci. Atsiprašau, aš pasakiau, kad jūs, aš ieškoju jūsų tarp žaliųjų. Taip, ko gero įvyko dėl to, kad pastarosiomis savaitėmis neįtin daug mėgojau. Atsiprašau dar kartą, dabar žaliųjų atstovai pasisakys manęs Kotkato. Labai dėkoju. Buvo nepaprastai malonu klausytis Gretos Thunberg antradienį. Uh, Ir vyksta politinės mūšės dabar ir aš tikiuosi, kad Gretai patiks šis dokumentas dėl tvarių investicijų, nes tai vienas iš svarbiausių priemonių, kuri turėtų padėti mums užtik, kažkaip padėti mums suvaldyti klimato kaitą. Didžiuojas tuo, kad ES dar vieną kartą parodo lyderystės pavyzdį, nustatydama pažangius standartus. Ir šį kartą tie standartai takomi informacijos atskleidimui, dėl, in, uh, uh, kad tai susiję yra su investicijomis. Uh, Mes prisiminame, kad žmonės buvo pasipiktinę, kai jie sužinojo, kad jų valgomose maisto produktuose buvo arklienos. Ir visiškai teisingai. Ir dabar jie taip pat yra pasipiktinę dėl e, e, alyvpalmių aliejus. Ir e, Europos parlamentas uh, E, nerimauja dėl to, kad e, tam tikri rizikos vertinimo e, dalykai gali būti nuslėpti nuo piliečių. Ir investuotojai, jie nebus skatinami ir toliau bu, rinksis nešvarias investicijas. Ir taip jie kenks mūsų klimato kaitos mažinimo darbo tvarkiai. Ši, tūkstančiai žmonių išeina į mūsų gatves ir reikalauja. Uh, E, mažinti klimato kaitą. Ir todėl turime reikalauti iš tikrųjų perėti prie tvaresnio ūkio. Ir investicijos turėtų patarnauti tam, kad tai taptų įmanoma. Dėkoju. Toliau ponas Etheridge. Thank you, sir. uh... Dėkoju, pirmininkė. Iš ties kalbu paskutinį kartą dabar. Tai be formalumų noriu pasakyti, kad politika ir finansai, jūsų plakimas galbūt nėra gera mintis. Ir dar noriu pasakyti, kad man per penkerius paskutinius metus vakarų Midlantus buvo e, labai malonu atstovauti parlamente. E, daug e, vyko diskusijų vairių, iš visų pusių parlamente žmonės išmoko gerbti vieni kitus. Ir aš tikiuosi, kad jūs visi kaip nepriklausomos nacijos, tautos, nepriklausomi žmonės toliau gyvuosite. Linkiu jums sėkmės ir pasinaudojus proga norėčiau pasakyti, kad man e, kartais e, buvo sunku dirbti bet e, aš susidraugau su daugeliu žmonių ir aš e, noriu pasakyti, kad mano abu tėvai dar yra e, gyvi ir kad jie iš tikrųjų mano yra tikri herojai ir esu jiems dėkingas ir taip pat linkiu jiems sėkmės. Pone Eterič, jums taip pat visokio pasiekmės ir taip pat linkiu labai ilgo gyvenimo jūsų tėvams. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu Pone Vinter, dėkoju pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau padėkoti Polui Teng, kolegai socialdemokratui, už jo darbą už tai, kad jis siekia, e, siekia užtikrinti didesnį tvarumą, tvarumą finansų sektoriuje. Mes e, turime e, siekti skaidrumo ateityje, kaip galima geresnio informacijos atskleidimo. Kaip buvo pasakyta, Greta Thunberg už vakar aplinkosaugos komitete lankėsi ir e, ji ragino mus galiausiai pradėti veikti, jeigu mes norime išvengti klimato katastrofos. Ponas Weberis, kurio, e, kurio nėra šioje salėje, e, labai gražiai nusifotografuoja, talpina savo nuotraukas socialinėje žiniasklaidoje, bet tai jaunuolė jisai neleido pasakyti per plenarinį posėdį. Taigi, kaip sakė Greta, nesupratimo gyvendinimo yra dabar problema. Uh, ir mes e, turime mm, užtikrinti, kad nebūtų pasipriešinimo iš e, finansų pramonės dėgiant priemonės ir kad nebūtų žaliojo plovimo taip vadinamo. Mums reikia aplinkosaugos socialinio e, tvarumo. Visai neseniai, kalbėdami apie taksonomiją, pristatėme savo pakeitimus, bet konservatoriai juos atmetė ir įvestas apibrėžimas tvarumo ir netvarių veiksmų. Bet mes turime greip, kreiptis į e, naująją parlamentą, į kolegas, kurie dirbs toliau ir raginti juos veikti ir siekti, kad kita komisija tęs šiuos darbus. Šiandieną žengėme svarbų žingsnį, bet reikia dirbti toliau, siekiant užtikrinti ekonomikos e, tvarumo. Bankai turi imtis e, priemonių ir stiprinti savo e, apsaugą, apsauginės priemonės ir žmonės turi kurie balsuos rinkimuose, nori tikrai tvarumo versle ir aplinkoje. Poniai Beres dabar žodis. Dviem su pusė minutės. E, jums kviečiu pasakyti. Dėkoju. Šis reglamentas yra vienas iš paskutinių tekstų, dėl kurio balsuos Europos parlamentas. Ir aš nežinau, ar aš dabar turėčiau ginti rezultatus išeinančios komisijos, bet šiaip manau, kad mes galime pasidžiaugti tuo, kad aplinkosaugos ir finansų klausimai yra susijęti galiausiai daug e, Europos komisijoje dirbo darbuotojų, skaitant vicepirmininką Dombrovskį. Šiais ir aš manau, kad e, galime pavadinti šios darbus sėkme mes e, per gana e, trumpą laiką sugebėjome žengti į priekį su šiuo tekstu, rengdami jį. E, dėl apriepties yra išdėstyti reikalavimai dėl to, kad visiems produktams turi būti taikomi informacijos teikimo reikalavimai. Mes giname tvarumo aspektus informacijoje Ir taip pat reikia skaidrumo daugiau užtikrinti veikėjams ir finansų sektoriaus e, žaliojo veikėjams. E, mes e, taip pat E, pasisakome prieš e, žalę į plovimą, bet e, reikia taip pat vengti tokios nišinės veiklos, kad būtų tik tai sudaromas įspūdis, jog investuojama laikantis aplinkosaugos ir kitų reikalavimų, bet iš tikrųjų dirbama kaip ir anksčiau. Didelės įmonės turės suvaidinti labai svarbų vaidmenį, skleidžiant žaliasias investicijas. Taip pat uh, E, pranešime raginami e, pranešiai atlikti išsamų e, deramą patikrinimą apie jų pasirinkimo poveikį aplinkai ir teikti informaciją apie sprendimo procesus. Mes norime skaidrumo taip pat keisti finansinių veikėjų praktiką ir užtikrinti galimybę vartotojams geriau pasirinkti investicijas, tai yra svarbus žingsnis ir e, naujos kadencijos parlamentas dirbs toliau šios sityje. Dėkuoju, ponia Beres. Dabar galima spontaniškai pakalbėti, ponia Grapinė norėtų pagal šią procedūrą pasisakyti vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. E, Gerbima komisijos narė, kolegos, apmaudu, kad e, nedaug buvo kalbama apie šį reglamentą. Mes norime užtikrinti tvarumą, kaip galime didesnį. Žinome, kad e, tvarios investicijos yra susijusios su aplinkos tvarumu. Mes siekėme taip pat atgaivinti mūsų uh, pramonę ir turime nepamiršti šio aspekto. Ir mes neturėtume blokuoti priemonių, aš sieksiu, balsuosiu už šį reglamentą, mes uh, e, siekėme tvarumo ir piliečiai turi žinoti visą informaciją, nes jiems turi būti aišku, kur jie investuoja ir koks jų investicijų bus uh, E, poveikis. E, taip pat žinome, kad jeigu neturėsime informacijos, negalėsime rizikos gerai valdyti. E, skaidrumas turėtų apskritai sustiprinti ekonomikos tvarumą. Dėkoju. Po socialdemokratų frakcijai suteikiau kitą pasisakymo laiką, nes paneberėš atėjo vėliau. Atitinkamai ir Aldė atstoviai suteiksiu galimybę tai pasisakyti, nes ji turi frakcijos vardu kalbėti, todėl aš jai dabar leisiu pasisakyti. Ponios ir ponai, ponė Vyrink kalba. Nuėjome toli ir turime gerą rezultatą. Rezultatas yra labai svarbus ir tarybos bei komisijos dėrybininkams turime padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju Jums už tai, kad buvo išlaikytas dėrybų tempas ir jie buvo kantrus. Taip pat e, turėjo labai plačią viziją ir buvo e, atsidavę šiam darbui. Ponios ir ponai, per pastarusius metus dėrėjomės turėdami galvoje tik vieną tikslą - išsaugoti 180 milijardų, kad galėtumėm pasiekti savo tikslų. Laikas parodys, ar mums pavyko tą padaryti. Aš esu pati tvirtai įsitikinusi, kad šiandien e, suteikime papildomą stimulą užtikrinti tvarę ateitį, kuri bus naudinga mūsų vaikams ir anūkams ir atsivers tokias pat galimybės, kokias mūsų karta turėjo. Galime pažadėti, dalyvaujantiems klimato demonstracijose, kad e, dar yra be 5.12, o ne po 12.5. Negalime leisti, kad finansų sektorius neprisidėtų prie šio darbo. Mes turime pasirūpinti, kad būtent mes e, parengtume e, ateitį. Ir vienintelis sprendimas yra tvarus požiūris. Tvarios investicijos turi atsipirkti. Todėl ekonominių, socialinių ir uh, ekologinių krizių galime vengti. Pirmininkė ir aš paskutinį kartą kalbu parlamente, dėkoju visiems už galitai, kad leidote man čia padirbėti. Ačiū ir dar kartą noriu Jums savo ruoštų padėkoti už tai, kad buvote labai gera kolegė. Ponas Kaputo, vieną minutę. Grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai taip pat yra mano paskutinis pasisakymas per šią kadenciją. Aš džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame šią temą, kuri yra susijusi su aplinkosauginiu tvarumu, kuriam skiriau tiek daug dėmesio. Paryžiaus susitarimas yra puikia galimybė ir negalime ją nepasinaudoti. Žalioji ekonomika yra vienintelė įmanoma strategija tam, kad galėtume sukurti milijonus darbo vietų. Šis reglamentas padės mums užtikrinti, kad finansų sistema žengtų būtent šią kryptimį. Bus sustiprinami reikalavimai dėl informacijos apie e, investicinius produktus pateikimo standartai kurie bus teikiami galutiniams e, investuotojams. Ir konsultuotojai, ir kiti subjektai turės pranešti apie tai, ko, e, kokią riziką jų investiciniai produktai kelia aplinkai, socialiniai tvarkai ir valdymui. Ir žinome, kad mums reikia tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo, mažinti CO2 išmetimus ir mes turime remti tvaraus vystimosi tikslus, kuriuos patvirtino Junktinių tautų organizacija. Taip pat nepamirškime ir Paryžiaus susitarimą. Na kągi, dėkuoju visiems ir iki atsisveikinimų Liepos mėnesio tikiuosi. Dėkuoju, dabar žodžiu sutikimas komisijos nariai, poniai Mogerinė. Komisijos vardu ir komisijos nariai pono Dombrovskio, kurio šiandien atstovauju vardu, norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Tank ir visiems, kas išsakė savo pastabas, kas prisidėjo prie šio darbo ir nebejoju, kad ši rezoliucija šiandien bus patvirtinta. Ir aš asmeniškai taip pat e, manau, kad tai bus nepaprastai svarbus žingsnis į priekį siekiant uh, užtikrinti, kad būtų pasiektas e, tinkamas e, rezultatas. Šis dokumentas padės mums e, sparčiau parengti dokumentų rinkinį, kuris yra prioritetinės mūsų vertinimo. Be to, šis dokumentas padės mums užtikrinti, kad būtų takomi aukšti tvarumo standartai, bus padidinta atskaitomybė, skaidrumas. Da, uh, bus skatinamos inovacijos, e, kuriant naujus finansų produktus. Taigi šis dokumentas realiai gali pakeisti e, elgesį finansų rinkose. Uh, gali paraginti investuotojus labiau investuoti į tvaresnę ekonomiką ir aš manau, kad tai bus nepaprastai svarbus žingsnis žengiant į priekį, siekiant įgyvendinti mūsų tvarumo darbo atvarkę. Taigi dėkuoju Jums dar kartą ir tikiuosi, kad Jūs galėsite patvirtinti šį dokumentą šiandien. Dėkuoju, ponė Tag. Dabar Jūs galite pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad nepaprastai džiaugiuosi, kad komisija parengė tvarių finansų veiksmų planą. Aš manau, kad tai nepaprastai svarbus žingsnis į priekį, kuris tapo įmanomas pono Dombrovskio pastangų dėka. Ir man buvo labai malonu, kad aš su kolegomis galėjau prisidėti prie šio pirmojo dokumento rengimo. Kaip ir sakė ponia Mogerinė, iš tikrųjų tai yra tik pirmas žingsnis, mums reikės dar dirbti ir toliau šioje srityje. Bet aš manau, kad šis pirmasis žingsnis, kaip ir sakė Sirpa, siunčia labai aiškę žinę finansų sektoriui, kad e, žinia, kad e, mes norime kurti tvar, e, tvarių finansų sistemą. Ir kad tai yra tik pirmasis žingsnis, kad mes imsime kitų priemonių. Ir todėl aš norėčiau paraginti komisiją toliau stebėti, kas vyks finansų sektorėje, raginu ją dirbti toliau. Ir tikiuosi, kad ir per kitą kadenciją parlamentas taip pat uh, dirbs aktyviai šioje srityje. Be to, akivaizdu, kad šiuo metu Europos ekonomika keičiasi. Mes turime atsisakyti nuo anglosaksų, nuo amerikiečių tradicijos, pagal kurią tai įmonės ir finansų įstaigos vadovaujasi vien piniginėmis paskatomis. Mes turime kurti ekonomišką ekonomikos modelį. Tai yra tokie modeliai, kur visi ūkio subjektai rūpinasi visų interesais. Finansų įstaigos, bankai turėtų suvokti, kad jie yra mūsų visuomenės dalis ir todėl jie turi atitinkamai elgtis. Ir matome, kad būtent toks požiūris šiuo metu skinasi kelią Europoje Gal tą sakau todėl, kad esu politikas ir esu optimistas, bet aš matau tam tikrų labai gerai teigiamai nutikiančių ženklų. Ir tikiuosi, kad mes visi galėsime prisidėti prie šių pokyčių tai ir galėsime sukurti tvaresnį, sažiningesnę visuomenę. Dėkuoju. Baigiame nagrinėti šį klausimą. Balsuosime dėl šio pranešimo šiandien. O dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prie Kinijos. Svarstysime religinių ir jaunų mažumų padėties padėtį Kinijoje. Yra pateiktos kelios rezoliucijos. Keli autoriai jas parengė ir pirmasis pasisakys ponas Belderis. Ja, vėl, Labai ačiū, pirmininkė. Tai yra mano paskutinis pasisakymas plenarnėme posėdė ir aš noriu dar kartą padėkoti uh, už tai, kad visos Europos institucijos skiria dėmesio Kinijos uh, tikėjimo uh, retinėms mažumoms, religinėms retinėms mažumoms. Uh, prezidento šį antireliginė kampanija pasaraisiais metais kelia grėsmę valstybės konstitucijai ir per kitą ES Kinijos aukščiausio lygio susitikimą apie tai turėtų būti kalbama. Kaip gali uh, Ksi uh, suderinti savo politiką su įgūrų masiniais uh, areštavimais? Praėjusią savaitę uh, Milijonai, nes, atsiprašau, tūkstančiai uh, tikinčiųjų buvo sulaikyta. Tai yra civilizacijos išlaikymo klausimas toliau. Pono Buhtikofer nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Šolts pusantros minutės. Danke, Ačiū, pirmininkė vyriausioji galiotinė. Strateginėje partnerystėje labai svarbu turėti politinės valios, drąsos ir išminties kalbėti apie klausimus, e, kuriuos partneriai vertina visiškai kitaip pagal tradiciją. Dėl to, kad jų tradicijos kitokios. Ir kai čia aš girdžiu rimtą susirūpinimą dėl uh, žmogaus teisų padėties valstybėje, kuri artima mano širdžiai, aš jaučiu tam tikrą pasiteisinimą, kad jung, pasitenkinimą, kad jungtinių tautų žmogaus teisų hartija bendrai buvo pripažinta ES ir Kinijos vadovų susitikime paskutinį kartą. Ir aš tikiuosi, kad e, bus galima suorganizuoti vizitą į Uigūrų autonomišką regioną, e, Dziango autonominį regioną. Kinija mano, kad reikia nekreipti dėmesio jos pačios E, įvairovę. Jeigu norime, kad žmonės pasitikėtų šio laikinę visuomenę, reikia, kad būtų skaidrumas. Todėl atitinkamai pati Kinijos konstitucija turi būti gerbiama ir tam tikri veiksmai Kinijoje turėtų būti draudžiami. Teisės viršenybės valstybėje negali būti policijos ar administracinių tarnybų, kurios savavališkai žmonės ilgam laikui areštuoja. Tai, kad milijonas žmonių areštuota, kertasi su šiuolaikinės Kinijos įvaizdžiu. Kinijos, kurie atsiveria priekybai, kurios ekonomika yra atvira, kuri kalba apie domenų apsaugos bendrų standartų steigimą, e, ypač dabar kalbant apie skaitmeninius ir technologinius iššūkius. Pone Butihofer, e, jums vėliau leisime pasisakyti. E, jūs netėjot laiku, bet aš jums dabar suteiksiu galimybę pusantros minutės pakalbėti. Ačiū pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad keliom sekundėm pavėlavau. Aš norėčiau visų pirma padėkoti kolegoms iš įvairių uh, frakcijų, nes žmogaus teisų klausimais, ypač uh, religinių ir etninių mažumų klausimų, mes pasiekėme platų konsensusą parlamente. Ne visuomet mūsų mintis formuluojamos vienodai, tačiau visi žinome, kad santykiai tarp Europos parlamento ir Kinijos liaudės Respublikos yra pagristi žmogaus teisų pamatų ir e, ši tema niekuomet nebus nustumta į antrąją eilę netaps antra rūšė. Mes turim kalbėti apie santykį su žmonėmis. E, tarybos pirmininkui Tuskui e, aš apie tai kalbėjau ir per paskutinį ES ir Kinijos vadovų susitikimais e, tokią mintį išsakė. Ir aš labai norėčiau, kad visi Europos lyderiai kalbėtų taip aiškiai, kaip kalbėjo ponas Tusk. Volkswageno vadovas ponas Vy BBC kalbėdamas pareiškė, kad jis absoliučiai nieko nežino apie tai, kas dedasi Sinjango autonominė regione. Ką tik mūsų kolega apie tai kalbėjo. Liūdna, kad taip yra. Stambios įmonės pelno siekiantis vadovas ignoruoja žmogaus teisės. To ES netoleruosime. Praščiau kalbėti tiek laiko, kiek jums yra skirta, nes laiko, kaip visada, trūksta ir nuo dabar, kai ir labai griežtai ribosiu pasisakymus. Pone Lainin, žodis jums. Ja, frau... Pone Margerinį, aš esu tikras, kad jūs prisimenate, kada pirmą kartą per šią kadenciją su jumis susitikdamas, aš prašiau, kad sukurtumėt naują strategiją santykiams tarp ES ir Kinijos. Ir jo aš kalbėjau, norėjau, kad būtų kalbama ne tik apie ekonominius, bet ir apie politinius santykius. Noriu Jums už tai padėkoti, nes Jūs tą iš tiesų padarėte turime atnaujintą ES strategiją santykiams su Kinija, kurioje yra atidžiau vertinama tai, kas vyksta toje didelėje valstybėje ir kaip mes su tuo turime elgtis. Kinijos ekonomika beprecedentiškai uh, pagerino savo ekonominę padėtį. 700 milijonų žmonių uh, turi geresnį gyvenimo lygį dabar, bet dabar E, žiūrėkime, kokia yra žmogaus teisų ir laisvių padėtis. E, neseniai vyko partijos suvažiavimas ir e, Kinijoje partija dėl visko sprendžia. Kinijos gyventojų saviraiškos galimybė, atskirų visuomenės grupių matomumo galimybė sumažėjo tikėjimo laisvė dabar yra ribojama ir tai pažeidžia konstitucijos nuostatas. Per vadovų sustikimą buvo kalbama, kad žmogaus teisės yra visuotinės ir nedalyjamos. ES turi reikalauti, kad taip būtų ir Kinijoje. Pasaulyje yra labai nedaug geografinių zonų, kurios drįsto apie tai garsiai kalbėti, bet mes, ES, turime labai aiškius standartus ir e, giname žmogaus teisės, todėl tą nuolat turite kartuoti diskusijose su jais. Pane Šojdrova. Ne, kolegové, máme Dėkuoju, kolegos. Svarstome rezoliucijos projektą jame. Kalbama apie etninių religinių mažumų prastą padėtį Kinijoje. Ne pirmą kartą kalbame apie nepriimtiną situaciją toje šalyje. Tai didžiausia pasaulio šalis pagal gyventojų skaičių Ir aš šiaugiuosi, kad mes sutarėme labai plačiai dėl požiūrio į problemas ir kad sugebėjome rasti konsensusą, nežiūrint skirtingų mūsų pozicijų. Tai labai gerai, nes Kinija yra svarbi šalis. Kinija turi įgyvendinti savo konstituciją užtikrinti religijos, pavyzdžiui, laisvę, bet yra visai kitaip, persekiojami yra krikščionys, greunamos bažnyčios, dvasiniai vadovai areštuojami. Čekijoje yra e, daugiau negu šimtas prieglopščio prašytojų iš Kinijos. Mes projekte kalbame apie e, uigūrų, tibetiečių, kitų mažumuotinių persekiojimą. Tie žmonės taip pat kenčia nuo e, to, kad yra siunčiami į specialias stovyklas ir kad taikomos elektroninio sekimo priemonės. E, uigūrų ekonomistas, intelektualas, žmogaus teisų aktyvistas e, Tohtis buvo areštuotas ir kyla klausimas, ar jis bus kada nors paleistas kaip Nelsonas Mandela ir Vaslavas Havelas. Mes reikalaujame sankcijų tiem žmonėms, kurie e, ėmėsi represijų Sinziango provincijoje. Galimybė ar tikimybė, kad Kinijos režimas E, laikysi žmogaus teisių nėra e, didelė, nėra aukšta ir mes turime būti labai griežti, ponė Grisbek. E, dialogas žmogaus teisų srityje turi apimti etninės, religinės mažumas, bet Kinija vengia dalyvauti dar kartą šiame dialoge reikia užtikrinti nedalomas e, teisės, reikia, nepri, e, reikia ger, užtikrinti Sinčiangė gyvenančių uigūrų kitų mažumų apsaugą. Mes žinome, kad žmonės yra persekiojami, e, kankinami dėl Tibeto auto autonominio regiono Pekinas taiko kontrolės ir stebėsenos e, labai griežtą sistemą tibetiečių atžvilgių ir neįleidžiami tarptautiniai stebėtojai nei žurnalistai. Mes nuolat apie tai kalbame e, su kolega Toma, e, Tomasu Manu Tibeto intergrupėje. Europos parlamentas turėtų aiškiai sakyti, kad negalime darytis dėl žmogaus teisių. Uh, E, turime e, tai to reikalauti. Aš kalbu e, paskutinį kartą šioje salėje. Dirbau čia tris kadencijas ir norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms, visiems darbuotojams. Buvo nuostabu dirbti. Dėkoju visų parlamento tarnybų darbuotojams. Tarnauti Europai man buvo nuostabi patirtis, labai prat praturtinanti ir aš manau, kad mes visi kartu prisidedame prie humanizmo ir Europos plėtotės. E, aš jūs taip pat sveikinu, ponė e, Grisbek, dabar ponas Kelam. Dėkui, pirmininkė, komisijos narė. Tai yra viena iš pagari, paskutinių rezoliucijų svarstomų skubos tvarka per šią kadenciją. Situacija yra labai sudėtinga. Kalbu apie žmogaus teisų padėtį, religinės laisvės, Pekinas jas vis labiau gniaužia sąžinės e, laisvė nukrito iki naujų žemumų. E, vairios grupės yra labai griežtai kontroliuojamos. 7 tūkstančiai kryžių buvo e, pernai paimti iš bažnyčių. Kinijos komunistų režimas bando visiškai kontroliuoti tikėjimus bažnyčias. Taip pat kelia surūpinimą taip pat tibetiečių, uigūrų kitų nacionalinių mažumų padėtis bet e, reikšti surūpinimą nepakanka. Ką reikia skubiai daryti? E, taryba, valstybės narės turi įvykdyti savo prievalės, e, skleisti demokratiją, žmogaus teisės, teisinės valstybės principus per visus išorius santykius be jokių išimčių. Mes galime daug ką pakeisti. Ir mes turime reikalauti, kad būtų galima patekti į Singžiango provinciją, į Tibetą. Neturime tenkintis tuo, kas įvyko per 37-ąjį žmogaus teisų dialogo raundą. Reikia, kad atsakingi už žmogaus teisų ir laisvių gniaužimą būtų nubausti. Kolegos, labai apgailestauju, bet turiu sekti, kad e, laikytumės tvarkos, nes e, dar turime daug klausimų ir paskui reikės balsuoti, taigi griežtai reikia laikytis jums skirto laiko. Dabar ponas Videnholceris. Vieną minutę, prašau. Kolegos, tai kaip plėtojasi Kinija ir kokia kokia mūsų pozicija e, dėl šio regiono susijusi yra ir su ES ateitimi. Ta šalis yra viena iš svarbiausių veikėjų įvairiose srityse ir tai kelia susirūpinimą mums yra pripažįstama taip pat, kad toje šalyje e, ribojama žodžio laisvė, kitos laisvės, žmogaus teisės pažeidinėjamos sisteminis e, religinių teisių budistų, musulmonų, krikščionių ypač kelia dėl susirūpinimo, pirmiausiai Singdzango provincijoje. Situacija yra išties neprimtina, e, ypač jeigu galvosime apie represinės priemonės. Mes e, turime dabar siekti, kad tai būtų nutraukta, kitaip nieko nepadarysime ateityje. Ponas Stanok, ne naujiena yra teisų pažeidimas, bet naujausi pranešimai e, yra keliantis labai didelį susirūpinimą. Daugiau negu milijonas e, kazahų, uigūrų ir kitų mažumo stovų siunčiami į perauklėjimo stovyklas. Jie yra sekami, kas yra pozityvų ES e, diplomatai. E, galėjo nuvykti į Sinčengo regioną, bet e, būtų prasminga tas apsilankimas tik tada, jeigu būtų galima patekti į tas perauklėjimo stovyklas. Ir reikia, kad mūsų įgaliotinis religijų laisvių e, galėtų nuvykti į regioną. Reikia reikalauti, kad Kinės liaudės Respublikoje būtų įgyventinamos e, žmogaus teisės ir kitos laisvės dėje prezidento Ksi e, vadovimo laikotarpiu viskas tik blogėja. Dėkuoju, ponia Virmenkė, vyriausiai galiotė, gerbėjai kolegos. Šiuo metu maždaug vienas milijonas e, Kinijos gyventojų laikomi yra stovyklose, tose stovyklose, kurie, kurios jungtinės tautos apibrėžia kaip zonas, kuriuose nėra jokių tai, teisų. Tai vyksta tuomet, kai mes čia sėdime ir diskutuojame ir negalime apsimesti, kad mes to nega, nematome ir toliau plėtoti e, e, savo ryšius su Kinija. Kinija žingsnis po žingsnio kūrė masinio stebėjimo sistemą ypač aktyviai veikia Činžiang e, regione, yra pažeidinėjamos da, žmonių da, teisės į privatumą, į privatų gyvenimą. Ir Kinijos žmogaus teisų strategija be abejo yra pagirtinas e, da, dokumentas. Tačiau aš manau, kad mes turime da, išsakyti savo susirūpinimą. Turime pirmiausia kalbėti apie žmogaus teisės, bet negalime vien kalbėti. Uh, Negalime vien stebėti, kaip e, aukščiausių lygmenių nuolat kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus. Manau, kad mes turime taip pat pagalvoti apie stebėjimo technologijų rinką ir kas joje vyksta. Dėkuoju, ponas Solė. Padėtis Kinijoje, religinių etninių mažumų padėtis Kinijoje yra tas pavyzdys, kur tas atvejs, kai ES gali elgtis labai nuosekliai. Nesvarbu, kad ir kokia būtų galinga ir strategiškai svarbi šalis, kurioje yra pažeidinėjimas žmogaus teisės. Žmogaus teisės yra visuotinės ir žmogaus teisės pažeidimai. De, negali būti vertinami kaip da, svarbus ar mažiau svarbus priklausomai nuo to, kurioje šalyje jie e, yra e, vykdomi. Kad ir kur būtų pažeidžiama žmogaus teisės, mes privalome į tai reaguoti. Deja, labai daug religinių, tautinių, kalbinių ir kitų mažumų visame pasaulyje yra persikiojama vien dėl to, kad jie nori išsaugoti savo tapatybę ir kultūrą. Ir mes negalime sakyti, kad da, galima da, pažeidinėti šių žmonių teisės, todėl kad reikia išsaugoti kažkokią vieną kultūrą. Negalime taiksyti su tuo, kad yra primetamas vienas tik kažkoks identitetas ir viena kalba. Ponas Preda, dėkoju, da, mes daugybę mėnesių siekėme užtikrinti, kad ši rezoliucija būtų parengta ir pagaliausiai per paskutinę plenarinę sesiją šis dokumentas atsidūrė mūsų darbo tvarkėje. Mes jau da, kitomis aplinkybėmis esame kalbėję, kad da, da, Kinijoje yra šiurkščiai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir minėjome da, e, įvairius atvejus. Ir šiandien galime pasakyti, kad 10 milijonų uigūrų ir kazahų yra laikomi da, Činžiang provincijoje perauklėjimo stovyklose. Dik, e, žmonės dinksta be žinios, jie yra sulaikomi be teismo sprendimo da, už tai, kad dėl to, vien dėl to, kad jie praktikuoja savo religinius įsitikinimus. Be to, da, religinės bendruomenės yra nuolat persekiojamos, yra naikinamos jų šventovės ir da, da, tai yra visiškai kita Kinė nei ta, kurią nori mums parodyti da, prezidentas da, Xi Jinping. Ir aš, ponė vyriausiai galiotinė, norėčiau padėkoti Jums už visas Jūsų pastangas pastaraisiais metais. Nes uh, Žmogaus teisės yra nepaprastai svarbi e, sritis ir aš manau, kad Europa turi ir toliau daryti viską, kad jis apsaugotų žmogaus teisės. Ir aš norėčiau taip pat pasakyti, kad aš palieku šį, Europo, šį parlamentą, bet aš atidžiai stebėsiu jūsų darbą uh, iš kitur. Tai Europos parlamentas yra puikiai institucija. Pirmininkas, dėkoju, linkiu Jums geros kloties ir nebejau, kad Jūs turite labai įdomių planų ateičiai. Ponas Černecki. Pane pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, aš ne, neketinu su jumis atsisveikinti, nes aš dalyvausiu rinkimuose, de, de, esu iškeltas e, Varšuvos apygardoje ir esu nusiteikęs optimistiškai. Ir kalbėsiu šiandien apie tai, kas man labai rūpė. Tai yra krikščionių ir kitų religinių mažumų teisės e, Kinijos liaudės Respublikoje. Tai yra nepaprastai aktuolus klausimas ir džiaugiuosi, kad mes šiandien jį nagrinėjame. Aš manau, kad stiprinti ryšius su e, e, Kinija, ypač ekonominius ryšius, yra labai svarbu. Ir tie ryšiai turi būti ekonominė prasme mums naudingi. Taip ir yra. Bet negalime. Da, plėtoti ekonominių santykių, religinių mažumų teisų sąskaitą. Ir tą noriu labai aiškiai pasakyti. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad jūs nesugebėsite nupirkti mūsų tylos. Ir aš atsimenu, kad praeitą kartą, kai mes rengėme panašią rezoliuciją, buvo atmestas pakeitimas, kuriame buvo kalbama apie krikščionių teisės. Aš tikiuosi, kad šį kartą taip ne, nebus. Ponas man. Kai Indijoje buvo mi, minimas sukilimo prieš kinų valdžią 60-metis, Tuomet Europos parlamento nariai džiaugiasi, kad to regiono žmonės galėjo apsaugoti savo tapatybę, savo kultūrą, buvo ir surinktos kelios parodos, vyko įvairios demonstracijos, eisenos. Ir da, taip pat matome, kad labai aktyviai ginamos tibetiečių teisės. Bet pasaisiais metais padėtis Tibete tik tai pablogėjo ir mes turime pasipriešinti tam, kad žmonės yra sulaikomi be jokio teismo sprendimo. Aš dirbau šiame, dirbau šiame parlamente 25 metus, bet ir baigęs darbą čia, aš ir toliau nenuilstamai ginsiu tibetiečių teisės da, ir da, o, ponas Kelam ir ponė Denatali Ginsberg labai aktyviai dirbo šioje srityje, dėkoju jiems labai ir Europos parlamentas ir toliau turėtų uh, labai aiškiai reikšti poziciją šiuo klausimu. Dėkoju, linkiu Jums kloties. Dėkoju, telefonas Jurek. Gerbėjai ponai ir ponios, krikščionių padėtis Kinijoje yra dramatiška. Valdžia naudojasi tikrai baisomis priemonėmis. Pavyzdžiui, žmonėms neleidžiama auginti savo vaikų ir perduoti jiems savo uh, religinių įsitikinimų. Yra naginamos bažnyčios, kunigai yra suimami. Prieš kelis mėnesius keli kardinolai parašė laišką, kuriame perspėjo apie tokią padėtį. Kągi mes galime padaryti? Mes žinome, kad diplomatijoje gestai vaidina labai didelį vaidmenį. Ir aš tikiuosi, kad mūsų diplomatai palaikys nuolatinius ryšius su krikščionių bendruomenė Kinijoje. Ir kad nesakys, kad neutralumas ir nesikešimas yra svarbiausia. Ir aš manau, kad jie, jei kinai suvoks, kad jie turi gražiai elgtis su krikščionimis, tai pagerins visų mūsų santykius. Dėkoju. Mažumų padėtis, da, ypač krikščionių, uigūrų, kazahų padėtis Kinijoje pastaraisiais metais smarkiai pablogėjo. Netgi galima pradėti apie genocidą, nes bandoma visiškai išnaikinti šių žmonių tapatybę. Jie patiria nuolatinį spaudimą. Ypač baisiai yra uigūrų padėtis, nes uigūrai yra de, suvaryti į perauklėjimo stovyklas, o jų vaikai yra a, a, auginami de, vaikų namuose be tėvų. Ir aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad ES negali pritarti tokiai praktikai. Turime aiškiai pasakyti Kinijos valdžiai, kad ji privalo uždaryti tas stovyklas, išlaisvinti juose laikomus asmenys ir turi nustoti pažydinėti tautinių ir religinių mažumų teisės. Toliau panas Denis Maker praėjusiu metu spalio mėnesį čia diskutavome apie masinius sulaikimus e, Šinjano autonomiškame regione. Tada aš citavau vieno iš seniausių e, Vokietijos protestantų mintis. Mintis yra laisvos, niekas jų negali sulaikyti. E, tokių akcijų e, matome ne tik Kinijoje, tą patį matome Uzbekistane, e, Kirgistane ir kitur. Tos valstybės bando plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su ES, tačiau tuo pat metu uh, politinius kalinius, bando išgydyti iš jų ideologinių lygų, ideologinių minčių. Ir tai, kad Kinija atsivėrė prekybai, nereiškia, kad turime nematyti to, ką valstybės aparatas bando paslėpti. ES privalo aiškiais žodžiais kalbėti su Kinija, kad būtų baigtas asmenų persekiojimas, išlaisvinami e, kalėjimo esantys žmonės. Mintis yra laisvos, jokia administracija jų negali pažaboti. Ačiū toliau, panas Svoboda, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mieloji e, vyriausiai įgaliotinė, šiandien aš e, sąmoningai užsirišau raudoną kaklaraištį. Raudona yra kraujo, kančių spalva, kalbu apie e, komunistinės Kinijos persekiojimų žmonių kraują. Ir čia kalbame ne tik apie krikščionis. Tengi greunamos e, bažnyčios, areštuojami kunigai, niokojamas bažnyčių turtas. Paskaičiuota, kad 50 milijonų pusė Kinijos krikščionių yra persekiojami, jie yra verčiami prisistatyti į policijos e, nuovadas. 18 mečiai negali dalyvauti religinėse pamaldose. Ir tokiamis aplinkybėmis ES visose aukšto lygio susitikimuose privalo smerkti Kinijos krikščionių diskriminavimą. ES ir jos valstybės narės privalo E, padaryti išvadas iš tokių persekiojimų, kai Kinijos prie, pabėgėliai prašo prieglopščio Europoje. Jeigu mes to nedarysime, nebūsime Europą pagrįsta, besivadovaujantys savo pagrindiniais principais. Toliau pana Šogor ir po to jo nėra, atsiprašau, salėje, todėl spontaniški pasisakymai e, ponas Marija. Ačiū ponė pirmininkė, e, ponė Mogerinė. Nepaisant to, kad uh, Čimpingas kuria įvaizdį, jog bando apsaugoti pasaulį, e, lyginant su ankstesniais metais žmogaus teisų padėtis Kenijoje blogėja, žmogaus, mažumų žmogaus teisės visiškai nebeginamos, jie yra diskriminuojami, žmonės yra sulaikomi, kankinimi, net e, diskrim, dėl kalbos diskriminuojami, pagalvokime apie tibiečių, tiečius. tie, kurie e, išvengė etninio valymo, e, taip pat susiduria su represijomis. Todėl ES turi sukurti bendrą e, politiką, kaip elgti su represinėmis, rasistinėmis kampanijomis. Valstybės narės turi pripažinti, kad troškimas e, gauti pinigų neturi užgošti žmogaus teisų padėties problemų Kinijoje. Ačiū. Pone pirmininkė, kalba ponas Paspišil. Ir aš norėjau pasisakyti apie žmogaus Kinijai, teisės Kinijoje. Padėtis tikrai katastrofiška. E, jau kolegos apie tai kalbėjo, aš norėčiau Jums e, pasakyti, kad kaip Prahos savivaldybės narys kartu su kolegomis neseniai susitikau su uh, Tibeto vyriausybės emigracijoje uh, atstovais ir jie mums Prahoje papasakojo, kad padėtis yra katastrofiška, tibetiečiai kaip tauta yra naikinami, yra bandoma perauklėti jaunus tibetiečius. E, privilegijos suteikiamos jauniems kinams, kurie keliasi į Tibetą. Mums e, susidarė įspūdis, e, kad reikia padėti tibetiečiams. Mes Prahoje iškabinome Tibeto vėliavą ir palaikome tą tautą. ES turi elgtis panašiai ir mes turime užtikrinti, kad ateityje uh, santykiai su Kinija etninių mažumų klausimų pasikeis. Uh, tai yra mūsų moralinė prievalė. Dėkuoju, pirmininkė, kad suteikėte žodį. Aš norėčiau išreikšti uh, paramą kenčiantiems Kijos žmonėms, kaip ir kolegos, daug žinių girdime iš uigūrų gyvenamos provincijos iš Tibeto. Ir visi e, šioje salėje turi pasmerkti e, tokį elgesį. Reikia siekti, kad neteisės laikyti e, žmonės būtų paleisti. Taip pat reikia, kad Kinija įgyvendintų savo įsipareigojimus. Turime kalbėti apie juos kas kart susitikdami su savo partneriais iš Kinijos, Kinijos ir vykdami į misijas Kinijoje neturėtume bijoti apie uh, tuos klausimus. Man kartai susidaro įspūdis, kad mes apie pažeidimus nekalbame dėl e, diplomatinių priežasčių, bet kiekvienas parlamento narys turėtų apie tai kalbėti nuvykęs į Kiniją. Ir aš e, sieksiu, kad tai būtų ir per kitą kadenciją. Padėtis baisi Kinijoje ir mes neturėtume tylėti. Ponas Pimentalopės, dėkoju, pirmininkė. Dar kartą matome kad e, žmogaus teisėmis ES naudojasi, kad kištusi į kitų šalių reikalus, pavyzdžiui, Kinijos. Ir ES neturi kompetencijos e, žmogaus teisų srityse. Mes uh, matome, kad ieškoma sąjungininkų e, Saudo Arabijoje, JAV, e, bet tai taip pat nėra pavyzdinės šalis. E, bandoma iš vidaus destabilizuoti Kiniją. Mes visuomet Portugalijos Respublikoje su kitomis šalimis pasisakome už suverenumą ir nesikišimą, kaip kad sako Junktinių tautų hartija ir taip pat Portugalija turėtų turėti galimybę bendrauti, palaikyti ekonominius santykius su Kinė ir kita šalimi. Ponas Šafhauseris. E, Kinė yra imperija, didžiulė imperija. E, jeigu mes pasižiūrėsime į e, politiką ankstesnę per opiumą, e, marksizmą bandoma skverbtis per mūsų sienas. Dabar e, valstybė įgyvendina liberalią politiką, kuri e, siekia plėtoti ekonomikos augimą. Ko mes siekiame? Taip, ir ką mes matome, taip, E, tibetiečiai kenčia, bet mes išgyvenome du pasaulio karus, išgyvenome karą Alzase. Mes e, ne e, dėl, pol, ne dėl religijos kovėmės. Ir parlamentui galbūt būtų gerai pasižiūrėti į Junktinių tautų hartiją vicepirmininkė Mogherini. Visi norėjo pasisakė, dabar prašom žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip kai kurie iš jūsų sakėte, šiandieną e, turime, praėjus daug metų turime Kiniją su e, strategija santykiams, taip pat nauji ryšiai, naujo tipo atsirado tiesesni, atviresni, pagristi ties atvirai žodžiais, principais ir mes tikrai nebandome e, nusigręžti nuo problemų, aiškiai kalbame apie jas ir norime užtikrinti nuseklumo ES institucijų požiūrėje santykių, dėl santykių į Kinį, su Kinija. Aš noriu kreiptis į Jūs, Jūs atstovaujate frakcijoms, partijoms ir Jūs šiandieną kalbėjote uh, E, minėjote labai svarbius dalykus, e, labai išmintingus žodžius ir tikriausiai e, daugelis iš jūsų priklauso partijoms, kurios yra vyriausybės. Ir aš norėčiau, kad jūs, kalbėdami savo vyriausybėmis, taip pat kalbėtumėte apie tuos dalykus. Pavyzdžiui, jie sustikdami savo partneris pašnekovas iš Kinijos turėtų irgi aiškiai kalbėti apie problemas. Praeitą savaitę komisija, taryba, aš pats kalbėjau, aš pati, atsiprašau, aš pati kalbėjau su Kinijos e, vadovais ir aiškiai siunčiau signalą, kad mums, europiečiams, žmogaus teisės yra tokios pat svarbios kaip ekonomikos interesai. Netgi priešininkai jos yra netgi svarbesnės už mūsų ekonominis interesus. Manau, kad tai žinia, kurią turime nuosekliai e, deklaruoti. Mes, europiečiai, visais lygmenimis noriu padėkoti parlamentui už tai, kad tai daro komisijai bei ir atskiroms valstybėms narėjams jų dvišaliuose santykiuose su Kinija. Kinija pasiekė pažangos ekonominių ir socialinių teisų srityje, tačiau bendra žmogaus teisų padėtis, kaip jūs ir minėjote, ir toliau blogėja. Ypač civilinių pilietinių ir politinių teisių padėtis. E, žmogaus teisų gynėjai ir teisininkai toliau suiminėjami, pagrindinės laisvės pažeidinėjomis. E, Čindžiang, iš Čindžiango mus pasiekė, pasiekė žinios, kad uigūrų ir kitos mažumos yra, e, mažumo atstovai yra kišami į stovyklas. Taip pat yra ir atskirų atvejų, kuomet Kinijos valdžios atstovai per dvišalius santykius ir per e, dialogą žmogaus teisų klausimais. Ir čia kreipiuosi į šią e, salės pusę. Noriu pasakyti, kad pirmą kartą užsienio reikalų ministrų e, tarybos posėdį pasikvietėme poną Wangy, Kinijos atstovą, ir didžiuojasi tuo, kad vieningai e, valstybės narės išsakė bendrą poziciją užsienio reikalų ministrų susitikime E, įvairiais žmogaus teisų dialogo aspektais. Šios klausimus taip pat e, keliu ir e, mūsų bendros kovos su terorizmu politikos kontekste. Akcentuoju, kad privalome būti nuoseklus, visos ES institucijos turi būti vieningos, nes mūsų pašnekovai, ne tik Kinija, bet ir kitų šalių atstovai, kai kalbame apie žmogaus teises, jie galvoja, kad tik ES institucijoms svarbus tie klausimai, o atskiros valstybės narės, atskirų šalių parlamentai labiau linkia užsimti verslu. Todėl svarbu, kad mes e, būtume nuoseklus ir pasiektume progreso e, dėstant šią nuseklę poziciją, kad Kinai suvoktų, kad kiekvienam europiečiui, visoms Europos šalims, e, visoms politinėms šeimoms esančioms čia parlamente šis klausimas yra aktualus. Ir noriu dar kartą viešai paraginti Kiniją e, užtikrinti nepriklausomams stebėtojams patekti į Čindžiangą. Taip pat noriu kalbėti nepriklausomų stebėtojų vardu, jungtinių tautų institucijų, jungtinių tautų žmogaus teisų komisijos vardu. Religijos laisvė, pažydinėjimą Tibete ir yra apribuotos galimybės patekti į tą regioną. Mes raginame Kinijos valdžia užtikrinti galimybę Europos žurnalistams, taip pat Tibeto gyventų šeimų nariams patekti į tą regioną. Šį klausimą akcentuojame aukščiausių lygmenių, taip pat ir Kaip sakiau, praėjusią savaitę vadovų susitikime ir viešai, ir privačiai tai buvo akcentuojama. Kalbame apie padėtį Činžengė, Tibete, religijos laisvę, pagrindinės laisvės, e, religinėms ir tautinėms žmoms priklausančios menų teisės. Prieš keletą savaičių akcentavome, kad pilietiniai visuomeniai erdvė mažėja ir taip pat kalbėjome apie Hongkongo autonomijos klausimą. E, tai taip Kalbėtis tai klaus, tais klausimais yra nelengva, kartais tai yra labai sudėtinga, bet manau, kad turime toliau dirbti su partneriais Kinijoje, tu, būti vieningi, skleisdami vieningą žinę ir laikytis vienos pozicijos dėl žmogaus teisų. Turime dirbti su Kinija žmogaus teisų klausimais pagarbiai, bet labai aiškiai ir tiksliai. Nė viena pasaulio galybė to šiandien nedaro. Pasaulinės tendencijos tikrai nėra E, įkvepiančios. Nekartą apie tai kalbėjome čia e, plenarinių posėdžių salėje ir todėl manau, kad tai dar viena priežastis mums nepasiduoti. Mes, europiečiai, negalime sauliaisti nustoti dirbti šioje srityje. Turime ir toliau kalbėti apie žmogaus teisės ir žmogus teisų padėti ir Kinijoje, ir visur pasaulyje. Ir lauksiu kitų diskusijų šiais klausimais. Ačiū. Ačiū ponia Mogherini. Sulaukėme pasiūlymų priimti rezoliucijas šiuo klausimu ir taip užbaigti diskusijas. Rezoliucijų pasiūlymus pateikė visos frakcijos. Diskusijas šią temą baigėme ir balsuosime šiandien e, vėliau. Toliau pagal darbo tvarkę Kamerūnas yra penki rezoliucijų autoriai ir pirmiausia žodis ponui Tenokui. Tuoj užsidėsiu akin, akinius. Kamerūno atsakas į išorės ir vidaus grėsmės saugumus yra autoritarinis kelias. Žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė labai apribotos. E, Moris Kamto opozicijos lyderis buvo suimtas sausio mėnesį, bijo partijos nariai po 2018 prezidento rinkimų. Tai didžiausias susirūpinimą keliantis kelias, kam to e, kaltinamas maištu, taip pat kitais veiksmais, nors Kamerūnas yra svarbus partneris kovoje su e, terorizmu regione, ypač tolimoje šiaurėje nuo 2012-ųjų. Vis dėlto yra įtarimų, kad 2014 primtas kovos su terorizmu įstatymas yra neteisingai taikomas buvo nužudyti e, ter, teroristinių organizacijų nariai, taip pat sukarintų grupuočių veikla leidžia manyti, kad užsipuolami ir civiliai. Tuo tarpu vyriausybės atsakas anglakalbės mažumos e, pietų ir vakarų regionuose protestus taip pat kelia didelį susirūpinimą. Toliau ponas Miguel Urban Krespo. Ačiū pirmininkė. Kamerūne ginkluotos paėgos kaltinamos labai rimtais žmogaus teisų pažeidimais civilių žmonių atžvilgių. Taip pat dėl to, kad savavališkai suminėjami demonstruotojai, ypač per paskutinius rinkimus. E, anglakalbė mažuma teigia, kad sukarintos paėgos šaudė iš sraigtasparnių žmonės. Taip pat yra teiginių, kad iš Europos, Europoje pagaminti ginklai buvo panaudoti uh, Yra filmuotos medžiagos, kaip Kamerūno ginkluotos pajėgos nu, nušauna mo, dvi moteris ir jų vaikus dėl to, kad įtariama, jog jos priklauso Boko Haram. Ispanija bei kitos šalis tiekė šiai šaliai ginklus, nežiūrinti tai, kad tai draudžiama 2008 metų tarybos pozicijoje. Todėl, bet vis dėlto apie tai neužsimenama šiame teksto pasiūlyme. Europa teikia karinę pagalbą, taip pat padeda organizuoti karinės pratybas Kamerūne. E, pavyzdžiui, nes valstijos tokią pagalbą suspendavo būtent dėl to, kad taip e, siubingai pažinėjamos žmogaus teisės Kamerūne. Me, Europos Sąjunga draudžia karinę pagalbą ir karinės įrangos tiekimą Kamerūnui. Bet panašu, kad žmogaus teisų srityje e, galioja tik žodžiai. Mes liekame šio nusikaltimo bendrininkais. Dėkoju. Dabar žodis kitam autoriui ponui, ponui Zovko. Pone pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Paskutinę plenarinės sesijos dieną šioje kadencijoje mes rodome pasiaukojimą e, siekti teisybės žmonių pasaulyje. Ir šiandien kreipiamės į Kamerūną. Daug žmogaus teisų stebėtojų ataskaitų buvo paskelbta, kur matome, kad buvo neproporcingai naudojama jėga ir toliau pažinėjimo žmogaus teisės keli opozicijos partijos nariai, skaitant ir lyderį Maurys Kamto, ir daug protestuotojų ir tų, kurie pritarė šiam judėjimui, yra įkalinti, nepaisant. Ir taip pat Kamerūno valdžios institucijos nuolatos riboja žodžio laisvę, uždarinėja internetą ir taip pat priekabiauja prie žurnalistų. Ir tokie veiksmai pažeidžia tas vertybės ir standartus, kuriuos mes skatiname tarptautinėje arenoje. Dėl šios priežasties, mėly kolegos, mes, Europos parlamentas, privalome imtis veiksmų. Mes privalome kreiptis į Kamerūno valdžios institucijas, kad nedelsiant besališkai būtų išlaisvinti opozicijos vadovai ir kiti piliečiai, kurie sulaikyti tik dėl politinių priežasčių. Mes turime pasmerkti tai, kad neproporcingai yra naudojama jėga ir pažeidinėjama žodžio laisvė ir taip pat reikalauti, kad būtų atliktas nepriklausomas skaidrus tyrimas tokių pažeidimų. Mes, ES, turime pasinaudoti savo galimybėmis ir siekti rezultatų. Mes turime pasinaudoti politiniais svertais, kurie yra numatyti vystomo bendradarbiavimo programoje, tam, kad galėtumėme apginti žmogaus teisės Kamerūne. Taip pat ES galėtų teikti techninę paramą ir politinę pagalbą, remiantis mūsų patirtimi kitose konfliktiniuose regionuose ir vystimosi pagalbos programomis tam, kad galėtumėme užtikrinti stipresnę demokratinę visuomenę Kamerūne. Mėly kolegos, šis pasiūlymas dėl rezoliucijos e, skirtas tam, kad užtikrintumėme geresnę ateitį visiems Kamerūno piliečiams ir tikimės, kad pritarsite mūsų rezoliucijai. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis e, poniai Sargentinį. Ačiū pirmininkė. 18 metų spalio mėnesį vyko rinkimai Kamerūne ir prezidentas Paul Bia buvo dar kartą išrinktas, perinktas. Jis jau 82 metų vadovauja šiai šaliai. Kaip tai manoma? Ir tai nėra keista, nėra keista, kad gatvėse yra protestuojančiųjų. Ir aš manau, kad mūsų rezoliucijos esmė yra štai kokia. Parlamentas Paul Bia sako, išlaisvink Moris Kamto ir jo judėjimo žmonės. Demokratiniai protestai yra leidžiami demo, tik tai demokratinėje sistemoje. Ir tai, kad karinėme tribunole yra teisiamas civilis žmogus, tai nėra priimtina. Yra šalių, kur yra kalbama keliomis kalbomis. Ir mes puikiai tai žinome patys čia Europos Sąjungoje. Ir nedažnai mes galbūt kalbame apie Kamerūną, bet šiandien turime galimybę tą padaryti. Ir Polas Bija tikrai gali kažką padaryti, kad situacija pagerėtų. Dėkoju, dabar žolis poniai Šakiai. Ačiū, ponė pirmininkė, po rinkimų, dėl, kur, po kurių kilo labai daug klausimų Kamerone, buvo taikių demonstracijų, kurios virto uh, krūvinais susidūrimais ir saug, saugumo pajėgos tikrai pažydinėjo žmogaus teisę. Šimtai žmonių mirė, tūkstančiai žmonių teko ieškoti prieglopščio kitur, daug žmonių buvo įkalinta. Daug kovos su terorizmu įstatymų ir saugumo priemonių yra jomis piknaudžiaujama tam, kad būtų galima susidoroti su opozicija. Yra ir kankinimų, ir priversnių dingimų, ir žudimų be teismo, ir žodžio laisvės taip pat nėra, nu, žodžio laisvė nėra užtikrinama nei internetu, nei įprasnėje spaudoje. Tai yra rimta situacija, mes raginame saugumo pajėgas Kamerūne. Nes nenaudoti neproporcingo smurto ir jėgos ir gerbti visų piliečių žmogaus teisės turi būti atliktas tyrimas dėl jėgos ir neproporcingos jėgos ir žmogus teisų pažeidimų. Šioje šalyje labai svarbu, kad Afrikos sąjungoje įvyktų taikos dėrybos. Ir mes, ES bei visi mūsų šalių lyderiai, turi paremti tas taikos dėrybas. Dėkoju Socialdemokratų frakcijos vardu Lopes Aguilar. Pirmininkė komisijos e, narę Mogerinį, kaip mes visi žinome, Polbija yra vienas ilgiausiai valdančiųjų prezidentų Afrikos šalyse kartu su Mugabe Zimbabvėje ir taip pat ekvatoro gynėjoje dar yra vienas ilgalaikis prezidentas. Taigi mes matome, kad e, išplito masinės demonstracijos e, įvykus rinkimams. Ir Morys Kamto, Kamerūno atgimimo judėjimo lyderis, yra dabar įkalintas, jam pateikti kaltinimai tokie, kad jis yra teisiamas karinėme tribunole, tribunole ir jam gali būti tik tai įkalimas iki gyvos galvos arba mirties bausmė įvykdyta. Taigi mes turime reikalauti, kad būtų skaidrus, sąžininkai rinkimai surenkti. Mes raginame ES kartu su Afrikos sąjunga ir jungtinėmis tautomis imtis tarpininkavimo vaidmens, kad būtų galima užtikrinti, pasirūpinti, kad būtų išlaisvintas ne tik Morys Kamto, bet ir taip pat 200 kitų politinių partijų veikėjų, kurie irgi buvo sulaikyti Ir galiausiai mes raginame ES imtis priemonių, kad būtų sumažintas bendradarbiavimas su šalimi, kuri nesielgia demokratiškai. Dėkoju. Bardzo, pan... Ačiū, ponas Richardas Černieckis, kuris pasakys EKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie Kamerūną šalį, kur yra toli nuo Europos ir nelabai logiška apie tai kalbėti. Tai šalis, kuri buvo vieno iš, vienos iš ES valstybių narių kolonija. Ta šalis daugelį amžių e, naudojosi e, buvusią padėtimi ir dabar jai tenka moralinė pareiga veikti. Mes nuo. Nepamirškime, kad e, Kamerūnui teikiame humanitarinę pagalbą ir mes tikimės atitinkamų garantijų, kad e, pagalba, kurią teikiame Kamerūnui, pasiektų e, tuos, kuriems jos reikia, bet taip pat, kad Kamerūnas laikytųsi tam tikrų e, standartų, žmogaus teisų ir kitų standartų. Turime e, reikšti solidarumą Ir manome, kad tai būtina ne tik santykiuose su Kamerūnu, bet ir su kitomis Afrikos valstybėmis, su kuriomis prekiaujame. Negalime pamiršti nei žmogaus teisų, nei kitų teisų. Dėkui, kolega Korao. Labą dieną, e, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Kamerūnas dabar pergyvena daugybę sunkumų. Boko Haram siautėje šalia šiaurėje, pasienyje daug problemų daug separatistinių jėgų veikia e, šalies šiaurės vakaruose. Visam tam reikalingas mūsų solidarumas. Turime priminti tai, kad e, grasinimas, e, grasinimai yra tokie, kad tas vis dėlto negalima to pateisinti žmogaus teisų pažeidimų, be, pasmerkimų be teismo, kalinimo ir aišku, labai rimta, kai viešosios pajėgos yra naudojamos tam, kad kai teisėtiems lūkesčiams tramdyti jos yra naudojamos. E, nuo 92 metų tęsiasi tokia situacija, kai kalinami žurnalistai, opozicijos vadovai. Viso to negalima pateisinti, kad ir kokios sudėtingos aplinkybės šalyje būtų. E, tai visą rodo, kokias grėsmės turi pergyventi šitą šalis ir kad ji turi primti sprendimus. Dėkoju ENE frakcijos vardu, sako pirmininkas, kalbės Dominik Bildė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad turime pareikšti pagarbą e, civiliams kamerūniečiams ir civiliniams pajėgoms, kurios kovoja su Boko Haram. Šį kova yra nukreipta prieš terorizmą. Te, Kamerūnas e, kovoja plačiau negu apima jo sienos. E, Saharos e, partnerystė ir tarptautinės paėgos padeda šaliai. Šalies viduje situacija sunki, tačiau tūkstančius Nigerijos pabėgėlių priemė šį šalis, kuri bėgo nuo islamo barbarijos. Tai štai, bet visa tai. E, E, rodo, kad situacija nepaprasta, ne, ne, ne tačiau šalyje daug įtampos, daug spaudimų, o čia bandome piešti kažkokį baisų to šalies portretą. Nesutarimai tarp prancūzakalbės ir anglakalbės bendruomenių yra gilus e, antagonizmas, dar paremiamas ekonominių interesų e, Anglakalbėme regione yra daugiausia naftos išteklių, ten veikia įmonės, valstybinės įmonės, jų valdymo siekis yra vienas iš didžiausių ir vienų ir kitų pusių. Vyriausybė Kamerūne yra padariusi nuolaidų ir, aš, ir kūrusi struktūrų tam tikrų, buvo įkurtos komisijos dvikalbyskį užtikrinti ir daugia kultūriškumui. E, Taip pat yra nacionalinės administracijos ir teismų mokyklos, kur dirba dvikalbiai mokytojai, dėstytojai. Taigi, Kamerūno problemos negali būti paaiškinamos vienu šiuo klausimu. Kiek daug gyvena anglakalbių prancūziškoje dalyje ir kiek prancūzakalbių angliškojoje. E, Yra ta problema, tačiau būtina užtikrinti šalies sugyvenimą. Turime nesikiždami paremti taikų šalies vystimasi, tačiau negalime užsimerkti ir esamas problemas. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar kalbės kolega Šaf, kolegė Kengė. Pone Kengė žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kamerūnas dabar grimsta į smurtą. Tas 30 metų trunkantis režimas, matome, žlunga mūsų akise. Matome, kad piknaudžiaujama, pažeidinėjama žmogaus teisės, e, kaltinimai pareikšti dėl rinkimų rezultatų klastojimo. Opozicijos vadovai kaltinami pačiais įvairiausiais nusikaltimais ir pažeidimais. Šalis, šalia iš dalies yra karo padėtis, ryte siautėja centro Afrikos pajėgos sukarintos, šalia šiaurėje veikia e, pajėgos kovočios prieš Boko Haram ir taip toliau. Mes nepasisakome už tų sukarintų grupuočių egzistavimą. Matome, kad uh, E, šalis tiesiog grimsta į labai sunkę padėtį. Visą tai dėl šalyje vyraujančio režimo kalties, dėl nepotizmo, dėl rinkimų rezultatų klastojimo, dėl klanų kultūros. Visą tai gali paaiškinti tą krizę, kurią nugrimsto e, šalis ir galim, tuo galima paaiškinti ir masinį jaunimo emigraciją iš šalies. Taigi dabar yra laikas surenkti rinkimus ir šalies uh, E, viršūnėje turi atsidurti sąžiningi lyderiai. Noriu pasakyti, jog buvo toks metas, kad yra atėjęs toks metas, kai šalies egoizmas turi užleisti vietą suverenizmui. Noriu padėkoti vairuotojams, vertėjams, sekretorijatams, visiems, kurie aktyviai dirbo užtikrinami sklandžią parlamento veiklą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Tikėkime, kad rinkėjai girdės jūsų balsą. Pona Šafhauser, gerbiami kolegos, tai yra mano paskutinis pasisakymas Europos parlamente. E, kalbu apie šalį, kurią labai myliu, kurią esu aplankęs daugybę kartų ir kurios šiek tiek, sakyčiau, esu vaikas. Kamerūnas yra kalbų, religijų ir kultūrų mozaika, labai trapi. Aišku, centralizavimo procesas buvo pernelyg intensyvus. Dėl to vakarinėje dalyje e, ir šiaurėje gyvenančių musulmonų separatizmas pagilėjo. Tačiau išorės jėgos manipuliuoja tuo trapumu. Polbija yra prezidentas 30 metų, tačiau gerbiami bičiuliai, 30 metų šalis buvo stabili E, ir sakyčiau, tuo požiūriu Kamerūnas yra pavyzdinė šalis, palyginkime su kitom ir pamatysim. Aišku, negalima, kad prezidentas monopolizuotų valdžią iki gyvenimo pabaigos. Jis žino, kad savo šalies interesų labui demokratinis pereinamasis procesas ir decentralizacija turi būti gyvendinti. Taip pat reikalingi šalies vystimosi planai, kurie turi būti gyvendinti. Tad reikia prezidentui padėti, tačiau diskretiškai ir konstruktyviai. E, Nesikiškime į šį procesą, e, ne trimituokime apie savo pagalbą į kairę ir į dešinę. Mes nuolatos laikomės dviejopų standartų, priklausomai nuo mūsų interesų ir nuo to, su kokia Afrikos šalim bendradarbiaujame. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbėtojai pagal procedūrą prašau žodžio. Ponas Farija visų pirma.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 Kamerūno problemą, ką komisija ir atstovai galėtų daryti, tai daryti didesnį spaudimą dabartiniam prezidentui, kuris yra valdžioje nuo 1984 metų ir siekti, kad opozicijos vadovui būtų sutikta galimybė dalyvauti, būti kandidatu o jis yra įkalintas dėl to, kad jis drįso pasipriešinti dabartiniam prezidentui. Jis tikrai ne, neturi būti taip bauginamas. Ir to, kadangi tokia yra padėtis Kamerūne, šiandien negalime net kalbėti apie įstatymo viršenybę šalyje. Būtent čia mes atliekame daug darbo ir todėl Pone komisijos narė, būtų gerai, kad įtikintume, jeigu įtikintume kamerūną neįkalinti opozicijos lyderių visam gyvenimui, bent jau tiek būtų gerai. E, toliau ponas Notis Marijas. Ačiū, pirmininkė. Mano pasisakymas šiandien e, šioje salėje yra paskutinis per šią kadenciją, ir tikiuosi, kad susitiksime kitoje kadencijoje, bet žinoma, tai spręs Graikijos piliečiai ir Graikijos rinkėjai. Aš tikiuosi, kad aš grįšiu čia, kai parlamentas vėl susirinks į posėdį po rinkimų. Aš šioje salėje esu pasakęs beveik 900 kalbų šioje salėje. Ir noriu padėkoti kolegoms, e, e, jums, vicepirmininkė, e, parlamento vadovybei, vertėjams, visiems parlamento darbuotojams ir noriu pasakyti, kad aš ir toliau kovosiu už teisėtus savo mm, tevinainių graikų interesus. Manau, kad mes turime paremti Kamerūną, paremti demokratiją toje Afrikos šalyje, kad ji galėtų eiti priekin ir kad šalies piliečiai galėtų rasti savo problemų sprendimus. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau ponas Kastaldo, parlamento vicepirmininkas. Deja, turiu pasakyti, kad padėtis Kamerūne yra pasibaisėtina ir beveik pasiekė pilietinio karo ribą. Moris Kamto, opozicijos lyderis, buvo sumtas už tai, kad dalyvavo taikioje demonstracijoje. Jis e, e, protestavo dėl to, kad Paul Bija, prezidentas, buvo jau kažkelioliktą kartą vėl išrinktas prezidentu. Šalyje sklinda teroras ir baimė, vyksta krūvini susirėmimai tolimoje šiaurėje tarp ginkluotų separatistų ir opozicijos pajėgų. Būtent todėl e, atsigrėžiama į studentus, pavyzdžiui, kurie taikiai demonstruoja. Raginu Kamerūną nedelsint paleisti visus politinius kalinius ir pradėti įtraukų dialogą, kad būtų galima rasti šios krizės sprendimą reikia daryti didesnį diplomatinį spaudimą šaliai, kad būtų užtikrinta žmogaus teisų apsauga ir negalime leisti, kad kotonų sutartis tiesiog toliau liktų e, kažkokių popierinių dokumentų. Toliau ponas Polčiak. Ačiū už man suteiktą galimybę, pirmininkė. Norėčiau akcentuoti, kad netgi paskutinę mūsų plenarinio posėdžio dieną kalbame apie žmogaus teisų apsaugą. ir labai svarbu mums kalbėti vienu balsu šią temą. Manau, kad tai aiškiai atskleidžia, kad mes esame susivienyje šiuo klausimu. Kai kalbame apie kar Kamerūną, žudimai, kankinimai, persekiojimas, e, žmonių žudimas be, be šališko teismo ir visa kita, tai yra nepriimtina. Ir tą daro ginkluotosios pajėgos atstovaujančios prezidentą, kuris yra prezidento poste nuo 1982 metų. E, šis žmogaus teisų nepaisam, nepaisimas mums yra neprintinas. Mes žinome, kad Kamerūnas kovoja su Boko Haram, bet negalime visiškai ignoruoti šios situacijos. Ačiū, išklausėme. Dabar dar ponas Keli. Ačiū, pirmininkė tai, ką žinios, kurios mus pasiekė iš Kamerūno, yra pasibaisėtinos, ypač dėl žmogaus teisų padėties. Opozicijos atstovai yra įmetami į kalėjimą be jokios priežasties. Tai ypat, konkrečiai tai yra Moris Kamto atvejais. Todėl akivaizdu, kad saugumo pajėgos atsigrėžė prieš šalies piliečius daugelis gyventojų priversti E, pasitraukti iš savo gyvenamų e, vietų, beveik pusę milijono jų, o tūkstančiai e, pabėgo į Nigeriją. Ir tikrai reikia daryti spaudimą šalies valdžiai. Visų pirma, kad būtų paleistas Moris Kamto ir jo bendražygiai, bei kad šaly, tam, kad šalyje būtų atkurta demokratija. Ypač svarbu užtikrinti galimybę laisvai ir nepriklausomai žiniasklaidai veikti, nes be to nebus pažangos. Ačiū dabar ponia Šoidrova. Ačiū kolegos. Šis e, skubos, skubos tvarkas varstytinas klausimas e, reiškia, kad parlamentas nepritarė pertekliniam jėgos naudojimui ir e, opos, opozicijos demokratinių teisų suvaržymui. ES turi įvairias priemonės, taip pat ekonominės ir finansinės, kurias šiuo atveju reikėtų pritaikyti. Nebejoju, kad vyriausiai įgaliotinė klausosi mūsų ir girdi, ką mes apie tai manome ir kad jis sureaguos. Kolegos, norėčiau taip pat padėkoti Jums visiems už bendradarbiavimą penkerius metus e, plenarinės sesijos ketvirtadieniais svarstydavome žmogaus teisų padėtį, raginome paleisti kalinamus asmenis, persekiojimus asmenis, ypač jei jie persekiojami dėl savo politinių įsitikinimų ar tautinės priklausomybės. Noriu padėkoti Jums už tai. Manau, kad tai buvo prasmingas darbas ir būtent todėl aš sieksiu perrinkimo ir noriu padėkoti visiems, kurie rūpinasi mumis Europos parlamente. Linkime jums visokiojopas sėkmės rinkimos. rinkimuose, ponė Šodėva. Toliau ponas Šogor. Vos prieš keletą savaičių Tibeto vicegubernatorius pareiškė, kad padėtis Tibetinė, žmogus teisų padėtis e, regione yra puiki, visi jo klausėsi ir jam plojo. Atrodo, kad Tibete padėtis dar niekada nebuvo tokia gera, plėtojasi ekonomika, tačiau tūkstančiai policininkų e, patruliuoja gatvėmis, kad nebūtų jokių e, nelaimingų atsitikimų, kad nei vienas tibetėtis nesusidegintų. E, ne tik Tibete yra puikiai padėtis, uigūrai turi galimybę naudotis visomis 21, amžiam, 21 amžiaus pasiekimais, technologijomis, kurios užtikrina jiems daug geresnį gyvenimą. Taip pat e, į atrodo, kad ten e, e, egzistuoja visą gyvenimą trunkančio mokymosi sistema. Galime daryti išvadą, kad žmogaus teisų e, dialogo priemonė tarp Kinijos ir ES yra labai e, veiksminga priemonė. Aš atsiprašau, kad aš neturėjau galimybės pasakyti, pasakyti anksčiau e, dėl techninių problemų. Tai mano pasisakymas dėl diskusijų, dėl padėties, mažumų padėties Kinijoje, bet tai buvo mano paskutinis pasisakymas šios kadencijos parlamente. Ačiū. Yeah, yeah. Dėkoju. Čaba, labai džiaugiuosi galėjęs suteikti tau galimybę pasisakyti. Ir galiausiai, ponė Mogarinė, ponė pirmininkė, po rinkimų praeitų metų spalio mėnesį Kamerūne mes matėme įtampą šalyje, ypatingai atitinkamuose regionuose buvo nuslopintos demonstracijos ir susiaurėjo politinė erdvė. Pagrindiniai opozicijos lyderiai yra areštuoti, jiems jie bus teisiami kariniuose teismuose, daugiau nei šimtas protestuotojų bus ilgai įkalinami ir jų advokatai teigia, kad nėra laikomasi teisminių procedūrų. Taip pat draudžiama renkti opozicijai protestus arba žygius ir tai, aišku, pamina Kamerūno piliečių konstitucinę teisę. Mes stebėjome padėtį labai atidžiai, tą darome nuolatos. Visų 28 valstybių narių vardu mes reikalaujame, kad būtų išlaisvinti kaliniai, jeigu nėra pateikti aiškus įrodymai dėl jų kaltės ir reikalaujame, kad būtų nutrauktas smurtas, žmogus teisų pažeidimai ir nepykanta kurstantis pasisakymai. Ir šiandieną dar kartą tą norėčiau pabrėžti ir dėkoju, kad įtraukėte šias svarbės diskusijas į darbo tvarkę paskutinę jūsų kadencijos darbo dieną ir kad akcentavote tai vieningai. Kalbant apie padėtį anglakalbėse, šiaurės rytų ir piet, pietryčių regionuose. Mes nuolatos reikalavome, kad vyktų dialogas, tai yra vienintelis būdas pasiekti tvaraus sprendimo, nesmur, be smurto įtraukiai laikantis pagrindinių teisų ir teisinės valstybės principų. Deja, žudimai ir žiauruma, žiaurumo apraiškos matomos kas kart, nuolatos ir dažnai prie to prisideda saugumo pajėgos separatistų grupės Tokios situacijos padariniai neramina, maždaug pusė milijono žmonių yra perkelta viduje, daugiau nei 32 tūkstančiai pabėgo į, į Nigeriją kamerūniečių. Mes reikalaujame, kad vyktų dialogas tiesiogiai su Kamerūno valdžios institucijomis ir atidžiai stebime 47 anglofonų bendruomenės e, lyderių situaciją kalėjime. Mes reikalavome, kad būtų organizuojamas sąžiningas teismas ir taip pat uh, Kai kurie iš jūsų minėjote tai, kad e, tolimos, tolimajame šiaurės regione e, susidurėma su Boko Haram grėsme, kaip taip pat ir Čadė bei kitose šalyje, Nigerijoje. Ir žinome, kad Boko Haram galima įveikti ir vis tiek matome, kad žūsta civiliai gyventojai ir saugumo pajėgų pareigūnai irgi yra žudomi ir Kamerūno tolimojame šiaurės regione. Matome saugumo pajėgų veiksmus ir norėčiau pabrėžti, kad universalus ne, nesugražinimo principas turi būti užtikrinamas. Tai yra priežastis, kodėl ir toliau turime teikti humanitarnę pagalbą pagal kaip reaguodami tarptautiniu mastu į humanitarnę krizę, tą daryti įvairiais būdais ir mes taip pat turime čia omenyje ir viduje perkeltus asmenys ir pabėgėlius, kurie pabėgo į Centrinę Afrikos Respubliką ir Nigeriją jų bendrai paėmus yra maždaug milijonas žmonių, kuriems reikalinga pagalba ir mes privalome sureaguoti į jų padėtį. Ir aišku, negalime to pamiršti vertindami ir tolesnę paramą Kamerūno žmonėms. Taip pat ir toliau reikalausime, kad būtų laikomasi žmogaus teisų Kamerūne ir reikalausime, kad būtų ištirti žmogaus teisų pažydimai. Dėkoju. Ačiū vicepirmininkiai. Pone Mogerinė. Labai kviečiu Jūs pasilikti tolesnėse diskusijose, nes turime dar vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurį aptarsime. Gavome šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos e - EKR, socialdemokratai, EPP, žalieji, ALDE pateikė pasiūlymus dėl rezoliucijos. Taigi baigiame šias diskusijas ir paskutinės mūsų diskusijos šioje parlamento kadencijoje yra skirtos Brunijai. Pirmiausia, pasisakys rezoliucijų autoriai, ponė Lochbiller, pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Brunėjus šariato, šariato baudžiamąjį kodeksą. Įvedė 14 metais, dabar vyksta trečiasis šio kodekso gyvenimo etapas, jis prasidėjo 19 metų balandžio 3 dieną, kur kalbama apie galūnių nu, nukirsdinimus, užmėtymą akmenimis, taip pat mirties bausmę, kuri taikoma ir vaikams nuo septyniarių metų. Brunėjus Brunėjų sultonas yra ir valstybės vadovas, ir ministras pirmininkas. Jis turi absoliučią vykdomosios valdžios monopoliją ir jis privalo panaikinti šariato baudžiamąjį kodeksą, nes jis labai griežtai, žiauriai pažeidžia humanitarnės ir tarptautinę, tarptautinę teisę, ypač kalbant apie um, kilmę, religiją ir lytinę orientaciją. Nuo 57 metų de facto taikomas mirties bausmės moratoriumas ir moratoriumas turi būti pratesiamas ir galiausiai mirties bausmė turi būti absoliučiai panaikinama. O jeigu šariato baudžiamasis kodeksas būtų peržiūrėtas ir priderintas prie tarptautinių teisės normų. Tik tuo met mes galėsime toliau dėrėtis ir siekti bendradarbiavimo susitarimo su šia šalimi. ES taip pat privalo užtikrinti, kad žmogaus teisų padėtis Brunėjuje ypatingai kalbant apie LGBTI žmonių teisės, kad tai būtų įtraukta į kitą ASEAN ES dialogo darbo tvarkę. Ačiū dabar. Ponas Tanokas. Pone pirmininkė, kai Brunėjoje buvo peržiūrėtas baudžiamasis kodeksas balandžio 3 dieną, tai yra tikrai labai apgailėtinas dalykas. Naujasis kodeksas išplečia nusikaltimų sąrašą, dėl kurių baudžiama mirties bausmė, skaitant ir e, savanorišką tos pačios lyties lytinį aktą ir kitus dalykus. Ir tai iš tiesų reformos procesos, proceso dalis ir dabar baudžiamasis kodeksas suderintas su šariato teisė. Ta reforma leidžia taip pat ir nukapoti galūnės, pavyzdžiui, už vagystę. Tokia ref, šariato baudžiamo kodekso reforma labai neramina, ypatingai LGBTI bendruomenė Brunėje susidūrusi su didžiulė rizika. Akivaizdu, kad griežta, toks griežtas baudžiamasis kodeksas negali būti taikomas nes tai pažeidžia Brunėjaus tarptautinius tarptautinės teisės įsipareigojimus ir ypatingai neramu, kad e, tokie dalykai vyksta sandraugo šalyje, būsėje sandraugo šalyje ir tai paskutinė mano kalba. E, šiame, šioje kadencijoje aš norėčiau atsisveikinti po ilgalaikio darbo parlamente ir man buvo tikrai labai malonu dirbti parlamente ir aš norėčiau e, padėkoti ir atsisveikinti. Ačiū. Nekomentuosime. Toliau, ponia Bjork. E, Ačiū. Tie nusikaltimai, kuriems yra taikomos labai griežtos bausmės ir apskritai žmogaus teisų padėtis, kankinimai, mirties bausmė. Dalyk, tokius dalykus matome e, Brunėjo, aš džiaugiuosi, kad buvau viena iš autorių rengiant šią rezoliuciją ir, ir šiame parlamente labai dažnai naudojama religija. Kaž, dažnai is, islamas šioje salėje, pavyzdžiui, krikščionybė yra naudojama neapykant, kurstant neapykantą. Iš tiesų, tokiu būdu tokie dalykai, tokios, tokios bausmės, tokie pasisakymai neturi neturi surasti savo vietos nei Brunėjoje, nei, nei pas mus. Ir aišku, mes privalome pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis ir boikotuoti sultono, pavyzdžiui, e, turimus viešbučius Europoje. Tokia turi būti ES politika su šia šalimi. Bet bendrai paėmus, tokia situacija iš tiesų neramina visame pasaulyje, pavyzdžiui, Kolumbijoje taip pat. Ir tokiuose veiksmuose su tais veiksmais buvo susiję ir aukšti Švedijos pareigūnai. Taigi mes turime kalbėti apie žmogaus teisės kitose šalyse, bet taip pat pažiūrėti, kokia situacija yra pas mus. Nes tikrai ir, ir nepykanta, ir e, šmeištas negali būti toleruojama nei Brunėjo, nei pas mus. Ponas Korao, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Mogerinį. Ir noriu pasakyti, kad mes dabar nagrinėjame tokį darbo atvarkės klausimą, kuris yra paskutinis, paskutinis darbo atvarkės klausimas šią kadenciją. Ačiū kolegoms už darbą visais klausimais. Kalbant apie žmogaus teisės, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad vykdant prekybos dėrybas su likusiomis pasaulio šalimis, tai turi būti vienas iš esminių dalykų. Kalbame dabar apie Brunėjų, tai yra sultanatas ir tai yra tas atvejis, kuris yra vienas iš e, sunkiausių. Sultonas turi penkias e, žmonas, e, mielai kreipiasi į eskorto merginas, apie tai rašo laikrašiai. O ir tas asmuo sprendžia, kam nukirsti ranką už vagystę, ką nubausti už neištikimybę ar panašiai. Taigi žmogaus teisų pažinimų ten daugiau žmogaus, žmogaus teisės ten negerbiamos. Ir aš tikiuosi, kad sus, dėl susitarimo bendradarbiavimo darybos su Brunėjum nesitęs bent kol kas. Žmogaus teisės reikia ginti aktyviau, kad būtų pasiekta daugiau rezultatų, negu buvo pasiekta mūsų kadencijos metu. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, dabar kalbės ponia Post. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ponia komisarė, mes gyvename krizės sąlygomis visą pasaulį yra apie mūsų krizę. Mes e, matome, kaip kyla ultrakonservatoriškos jėgos e, ir mūsų parlamente, ir visame pasaulyje. Mes taip pat, kai kalbam apie moterų teisės, irgi galime pasakyti, kad pergyvena krizė LGBTI e, teisų srityje, tas pats, žmogaus teisų srityje, tas pats, vėlgi krizės. Tiek Europoje, tiek pasaulyje auga nacionalizmas ir tai yra irgi didžiulė krizė, kuri yra pavojinga mūsų demokratijai. Visiems norėčiau pasakyti ir tiems, kurie sėdi balkone, jums teks atsakomybė išsaugoti mūsų demokratinės uh, vertybės. Balsuojant gegužės 26 dieną galite tai padaryti. Taigi e, kovokite už mūsų vertybės. Kai kalbam apie Brunėją ir tą naująjį šariato baudžiamąjį kodeksą, reikia pasakyti, kad jis yra baisus, jis yra žeminantis, nežmoniškas. Jis yra nusitaikęs į tam tikras visuomenės grupės - moteris, vaikus, LGBTI asmenis jis, tas kodeksas, atima žmogaus teisės iš žmonių apskritai žmonės, vaikai nuo septynių metų gali būti baudžiami pagal šariato teisę, baudžiamąją tvarką. E, už neštumo nutraukimą e, galima būti nubausta mirties bausme užmėtant akmenimis. E, svarbu, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos, bet kol kas taip nėra. Juk nenusikaltimas būti homoseksualiu ar nutraukti neštumą. Tai štai, o viso to tų teisių nenumato šariato teisė. Dėkoju. Ponas Zdechovski, prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, ponė vyriausiųjų galiotinė, ponios ir ponai. Aš manau, kad tikrai mielai galiu prisijungti prie tų, kuriems, kai, kurie dėkojo tiems, kurie dirbo su mumis, spręsdami skubius klausimus buvo sakoma, Euro... mes klausėme savęs, ką galėtų nuveikti kiekvienas Europos parlamento narys. Tai štai. Dabar noriu padėko, pasakyti, kad dėka mūsų skubios tvarkos sprendžiamų klausimų būtų mes pasiekėme kartais kalinių išlaisvinimo iš kokiu nors sistemos ar režimo gniauštų vienoje kitoje šalyje. Ir čia galėtume daug specifinių puikių pavyzdžių paminėti. Tokių yra buvę. Štai neseniai mes kritikavome situaciją Maldyvose. E, apie tai kalbėjome skubos, skubos tvarkas svarstumų klausimų metu. 2011-aisiais matėme, kad įvyko pasikeitimas. Opozicijos lyderis sulaukė paramos iš mūsų, iš Europos parlamento narių. Ir mūsų žodžioje gali pakeisti, tikiuosi, situaciją ir Brunėjoje. Mes turime teisę kritikuoti visas valstybės, kur bandoma įvesti šariato įstatymus. E, kai kur tas įstatymas e, galioja jau daug metų, bet ta šariato teisė neturi nieko bendro su pluralizmu, su demokratijos vertybėmis, su šio laikiniu pasauliu. Ir tai liečia daugelį grupių e, - mažumas, religinius tam tikrus judėjimus žmonės jų gali turėti skirtingą tikėjimą. Svarbu pagarba tam, svarbu nebausti už tai. Tiesiog e, svarbu, kad žmonės kad turėtų galimybę praktikuoti savo tikėjimą. Mes kovojame už demokratiją, už laisvę ir tai yra svarbiausios vertybės mums visiems Europoje. Ačiū. Dėkoju, ponia Šakė. Ačiū, ponia pirmininkė, kolegos. Prieš dešimtį metų pirmą kartą kalbėjau plenarinių posėdžių salėje ir kalbėjau apie žmogaus teisų pažeidimus Irane. Ir todėl manau, kad šiandien labai uh, tinkamai šiandien paskutinėme savo pasisakymę raginu ES E, vadovybę ginti žmogaus teisės. Neseniai Brunėje patvirtinti šariato įstatymai yra brutalūs, ribojamos seksualinės, reprodukcinės švietimo teisės bei LGBTI bendruomenės narių teisės. Numatyta galimybė akmenimis mirtinai užmėtyti homoseksualus. Tai yra pasibaisėtina ir barbariška. Todėl reikalavime Magnitskio tipo sankcijų, tikslinių sankcijų atskiriems asmenims ir matome, kad mūsų daromas spaudimas jau duoda rezultatą metų. Vyriausiai galiotinė kolegos. Raginu jūs toliau kurti, stiprinti Europą paremtą principais, kurio, kuri prioritetą teikia žmogaus teisėms. Ačiū. Ačiū. Išklausime pasisakymų, septynių autorių rezoliucijos pasisakymų ir dabar Sozemų frakcijos vardu žodis poniai Ninai Džil. Ačiū, ponė. Primti, pirmiausia, galiotinė. Niekas neturėtų būti persekiojamas arba diskriminuojamas dėl to, kas, e, ko, kokie žmonės yra ir ką jie myli. Tačiau balandžio 3 Brunėjoje toks sprendimas buvo priimtas, kai buvo įtvirtintas šariato įstatymas. Numatyta galimybė užmetyti akmenimis, nukirzinti galų, nes kitos fizinės bausmės. E, ir mirties bausmės įvykdymas. Tie e, įstatymai įsigaliojo ne dėl to, kad jų visų prašė visuomenė, bet dėl to, kad juos įtvirtino režimas. Šalies ekonomika žlunga. Ir tai bandoma nu, nukreipti dėmesį nuo svarbiausių iššūkių iškilusių brunėjų. Todėl svarbu, kad ES imtųsi veiksmingų priemonių ir pasmerktų to, tuos barbariškus metodus ir taikytų tikslinius e, vizų neišdavimus, taip pat taikytų sankcijas Brunėjo Brunėjaus verslui. Svarbu, kad to kad tokios griežtos priemonės būtų gyvendintos. Tai būt, bus įmanomas tik, įmanoma tik tuo atveju, jei tarptautiniu mastu bus pasmerkimas, bei taip pat bendraujant su visuomenės ir kitų sektorių atstovai šalies viduje ir už jos ribų. Mes negalime tiesiog likti pasibaisėję, mes turime imtis veiksmų. Galiausiai, kolegos, tikriausiai tai paskutinis mano pasisakymas ir aš noriu padėkoti visiems už jūsų bendradarbiavimą. Ačiū. EKR frakcijos vardu žodis ponui Demes Maker. Pirmininkė, šiandien reiškėme labai garsiai savo nepritarimą e, Brunėjaus baudžiamojo kodekso pateisoms, nes numatyta galimybė užmetyti žmonės akmenimis, nukirstinti galūnės, tai viduramžių metodai Jie egzistavo teisės aktuose viduramžiais, tai yra mm, kerštas, susidorojimas. Turi egzistuoti taisyklės paremtos visuotiniais žmogaus teisų principais. Ypač akcentuočiau draudimą e, kankinti ir taikyti mirties bausmę. Ir m, mm, moterų, vaikų teisės, LGBT bendruomenės narių teisės nėra jokia išimtis. Jie jie, jie tapo ypač rimtų taikinių. Kolegos, tai paskutinis mano pasisakymas paskutinėje e, šios kadencijos plenarinėje sesijoje. Nepamirškime, kad žmogaus teisų negalima paminti. Jų privalu laikytis Brunėjoje ir visur kitur. Šiandien komisija, EIVT ir mes visi privalome pareikalauti, kad, kad tie įdingi teisiniai pokyčiai būtų atšaukti ir kad e, šalies vadovybė nepamirštų, kad ji yra atsakinga už savo gyventojus. Toliau žodis ponui Kastaldo. Kolegos, mes kalbame ne apie Hassan Bulkiją, sul, Brunėjaus sultoną, kuris yra vienas turtingiausių žmonių pasaulyje, kuris pasižymi e, polinkiu į e, radikalų elgesį. Jis įtvirtino šariato įstatymą ir neseniai įsigaliojo galutinės nuostatos. Homoseksualų santykiai ir abortas e, yra baustini mirtimi, už vagystę galima nukirsti galūnės. Kodekso nuostatos galioja užsieniečiams ir netgi nepilnamečiams. Gerai žinome, kad šis kodeksas ša, galioja šalies subjektams, tačiau tai reiškia, kad, kad tai turėtų galioti ir visiems sultono šeimos nariams, pačiam sultonui. Negalime toleruoti tokių e, ekscesų ir savo paskutinėme pasisakymė raginu jūs laikytis, puoselėti žmogaus teisės. Mes aktyviai kovojame, kad būtų puoselėjamos vertybės, ku, ku, dėl kurių Europa žinoma pasaulyje. Aš kovosiu už tai, tik dėl, kaip ir jūs dalyvausiu rinkimų kampanijoje, tikiuosi, kad būsiu perrinktas. Manau, kad mes turime suvienyti savo balsus šiuo klausimus išorės santykių srityje turime daryti viską, kad puoselėtume vertybės, ypač turime būti švyturių pavyzdžių žmogaus teisų srityje. Noriu labai šildai padėkoti visiems. Ačiū, sako pirmininkas puikus pasisakymas, bet galbūt šiek tiek persistengėte savo pasisakymą. Tikiuosi, kad tai netaps įprastų dalykų. Ponas Kolumbija, nei daug, nei mažai. E, kalbame apie islamo įstatymo taikymą. Užmėtymas akmenimis e, už homoseksualumą vyrų tarpe, moterų, e, homoseksualumo atveju baudžiama 40 botagų kirčių. Labai keistas e, bausmės parinkimas, pagal tai yra vyras ar moteris, e, dievo įžeisti taip pat nevalia, e, už tai mirties bausmė. Toks yra šarieto įstatymas. Tačiau už keletų metrų nuo čia Europos žmogaus teisų teismas, kur dues įmonės prieš Austriją kovoja. Ten irgi pažeidžiama teisė. Ir neleidžiama kritikuoti ir ten islamo. Tai štai iš kur tiek e, tolerancijos radikalaus islamo atveju. Mes negalime taiksyti su tokiu ne, neįmanomu režimu kaip Brunėjaus. E, šioje institucijoje taip pat panašus, panašios tendencijos vyrauja. Leiskite laisvai minčiai plėtotis čia ir e, situacija keisis ir kitur. Man tai yra mano paskutinis pasisakymas. Noriu padėkoti visiems dirbusiems čia su mumis ir palinkėti sėkmės tiems, kurie dirbs mano vietoje. Mes pasisakome už suverenių tautų alijansą. Toks turėtų būti sukurtas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau, ponė Valenciano. Ačiū, pirmininkė. Mano kolegos puikiai pristatė žiaurumus, kurie Brunėje taps įprastu dalyku. E, tai ekstremalus pavyzdys, bet yra daugybė kitų vietų pasaulyje, kur žmogaus teisės yra trypiamos. Ir e, vis populiaresnė tampa teoriją, kad žmogaus teisės nėra visuotinės dėja. Tai taip pat paskutinis mano pasisakymas plen, šiame plenarinėme posėdėje ir kadencijoje ir norėčiau nusiųsti žinę visiems žmonėms įvairiose pasaulio kampeliuose, kurie kovoja už žmogaus orumą, už teisės, už laisvę. Tikiuosi, kad šis parlamentas niekada nepamirštų žmonių, kurie yra toli nuo čia, bet kurie įkūnė tas vertybės, kurias mes čia giname. Uh, žmogu, diskusijose žmogaus teisų klausimais dažnai būna mažai kolegų. Tikiuosi, kad jų bus vis daugiau, kurie e, stos į kovą už tas teisės. Ir kai kalbame šiame prabang, šioje prabangioje posėdžių salėje, nepamirškime žmonių, kurie yra įkalinti, kurie praranda savo gyvybės jūrose, nepamirškime moterų teisų, homoseksualų, kurių teisės paminamos daugelie šalių, nepamirškime vertybių, kurias puoselėja Europos Sąjunga. Ačiū visiems. Dėkui. Dėkoju. Ačiū, mėla Elena, už šį paskutinį pasisakymą šioje kadencijoje. Ir šiose plenarnėse diskusijose dabar kalbėtojai pagal procedūrą prašau žodžio ir ponas Farija pirmiausia. Dobrigat, senhor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Mogherini, tai paskutinis mano pasisakymas šioje plenarnių posėdžių salėje ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atsidavimą, už tai, kad tiek daug dėmesio skiriate humanitarniams klausimams ir darėte tai labai sėkmingai. Pone Mogerini, po to, kai e, Bronėjaus būdžiamajame kodekse įsigaliojo nuostatos, kurias pasmerkė tarptautinė bendruomenė, sultanas Bolkija, tai, tai buvo prieš penkis metus, sultanas Bolkija e, praėjusiu metu gruodžio mėnesį patvirtino papildomas nuostatas. Akivaizdu, kad jis baudžia savo žmonės, nes įsigaliojo viduramžiškos bausmės, pavyzdžiui, mirties bausmė, užmėtymas akmenimis, galimybė nukirsti galūnės už vagystę. Pasigirdo balsų, visame pasaulyje smerkiančių šią žiaurę, než, čia žiaurius, žiaurius nežmoniškus metodus 21-ame amžiuje. Europos Sąjunga ir Sultana Bolkija sieja ekonominiai ry ryšiai. Turime jį įtraukti į juodą į sąrašą. Turime suspenduoti asociacijos sutarties nuostatas. Tai padėtis, ši padėtis yra nepriimtina ir, ir reikia pritekti tarptautinės teisės normą. Pirmininkas toliau, pona Ward. Much, Ačiū pirmininkė. Kai aš buvau išrinkta 2014 metais aš nusprendžiau kalbėti tų žmonių, kurie neturi balso vardu. Ir vėlgi šiandieną kalbu, pasinaudodama šią puikią platformą, kurią čia turime, kad apgintumėme žmogaus teisės visame pasaulyje. Mane šokiravo tai, kad Brunėjaus sultonas nusprendė uh, taikyti mirties bausmė už homoseksualumą ar išdavystę. Mirties bausmė visuomet yra neprimtina ir mes privalome kovoti visais atvejais su tuo. Ir situacija ypatingai neramina, kadangi ji nukreipta prieš moteris ir prieš lytis. Ir tokiu būdu asmenys neturi galimybės būti tuo, kuo yra ir mylėti tai, ką nori mylėti. Kalba eina apie seksizmą ir homofobiją čia Europoje. Ir turime nepamiršti, kad kiekvienas diskriminavimo aktas, netgi tai yra ne, nežymus aktas, prisideda prie pasaulinės neapykantos klimato. Kas, ir tai paveikia daug žmonių, jeigu tai vyksta ir įsikišant valstybėje. Europos Sąjunga ir visur kitur mes turime kovoti su diskriminacija pagal lytį ir lytinę orientaciją. Ir aš reikalauju, kad vyriausiai galiotinė pasinaudotų visais diplomatiniais kanalais, kad paragintų Brunėjų atsisakyti tokių viduramžiškų įstatymų ir kad būtų mirties bausmė uždrausta toje šalyje ir visur kitur pasaulyje. Dėkoju. Ana Miranda. You, One... Ačiū, pirmininkė Aš čia dirbdama Europos parlamente irgi daug dėmesio skyriau žmogaus teisų e, gynybai ir žmonių, kurie neturi balso vardu pasisakinėjau. Ir norėčiau padėkoti ponė Mogerinį už tai, kad jie visuomet siekia kompromiso ginant žmogaus teisės. Mes turime pakovoti žmogaus teisės, mes turime pasmer, pasmerkti tokius žmogaus teisų išpolius ir kovoti su mirties bausme bei diskriminacija visur, įskaitant ir Europą. Sudėtinga Brunėjaus situacija, nu, homofobiška padėtis verčia mus ginti tokius žmonės, jų orumą. Ir ypač aš priklausau LGBTI intergrupiai čia Europos parlamente ir tuo labai didžiuojuosi, nes tokių žmonių gynyba yra irgi mūsų atsakomybė. Ir kova už žmogaus teisės turėtų būti kova už laisvę, už pagarbą, orumą, kurio nusipelnė visi žmonės. Taigi dėkoju kolegos už e, žmogaus teisėjų gynybą. Tai yra paskutinis mano pasisakymas šioje kadencijoje, bet aš sugrįšiu. Dziękuję bardzo, pan poseł Dobromir Sośnierz. Dobromir Sośnierz dabar pasisakys. A wy znowu to samo, znowu mm, garstka posłów na pustej. Dar kartą Europos e, parlamento narių saujelė pustuštėje salėje aiškina visam pasauliu, kaip jis turi tvarkytis. Viena po kitos rezoliucijos, be jokių rezultatų. Ar jūs tikrai manote, kad kažkam rūpi, e, ką mes čia darome? Kas vyksta? Ar staiga Brunėjaus sultonas pakeis sprendimą? E, ar jeigu mes sakome, kad jis pradės žudyti savo nuosavus vaikus, ar tas spaudimas kažko pasieks, Brunėjaus sultonas ne, net nepakels pirštelio po to, ką mes čia pasakysime. Zimbabvė, Kinija, Kamerūnas, e, šias šalis svarstėme daug kartų, sudarėme juodą į sąrašą. Ir manau, kad to sąrašo gale galima būtų įrašyti ir porą valstybių, galbūt net visas. Man atrodo, kad turime pradėti rūpintis savo reikalais, nustoti rūpintis visais kitais. Pirmininkas, norėčiau aiškiai pasakyti, kad Brunėjaus sultonas vakar atsiuntė laišką Europos parlamentui, kuriame pabandė paaiškinti savo poziciją. Toliau ponas Keli. Prašau. Kamagutlon. Čia pirmininkė, šiandien kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus Brunėjoje pagal naują baudžiamąjį kodeksą. Tam, tikri, tam tikros bausmės pagal šį kodeksą leidžia ir žmo, žeminančių elg, naudoti žeminantį elgesį ir kankinimus. Tokie dalykai yra draudžiami Junktinių tautų konvencijoje dėl kankinimų. Baudžiamasis kodeksas numato ir mirties bausmę, kuria baudžiama už homoseksualumą, nužudant užmėtant akmenimis. Tai yra laukinė žiauri praktika. Aš esu iš Airijos ir 2015 metais mes buvome pirmoji šalis pasaulyje, kuri referendumo būdu įtvirtino tos pačios lyties santukas. Ir iš tiesų Tai yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis ir mes privalome judėti į priekį, o ne žengti atgal ir parodyti, kad pagrindinės žmogaus teisės turi būti gerbiamos. Aš aginu Brunėjos institucijas pakoreguoti savo baudžiamąjį kodeksą ir pasirūpinti, kad įstatymai laikytųsi tarptautinių teisės standartų. Pagarba žmogaus teisėms visiems piliečiams yra būtina ir reikalinga įtvirtinti homoseksualumą ir taip pat reikia šį signalą nusiųsti ir Brunėjui. Dėkoju. Stanislav Polčiak. Ačiū, pirmininkė. Būdžiamojo kodekso pakeitimai Brunėjuje yra ekstremalūs. Kankinimas, žiaurumas nukreiptas prie žmonės, kas pažeidžia Junktinių tautų konvencijas. Tokie drakonišk, tokios drakoniškos bausmės, galūnio nukirzdinimas, užmėtymas akmenimis už nesantokinius lytinius santykius ir panašiai. Tai yra sunkiai įsivaizduojama 21-ame amžiuje. Ir tokie pakeitimai, be kita ko, yra įgyvendinami Brunėjaus sultono. Net nelabai žinau, ką, ta, ką tame laiške parašė ponas sultonas. Jūs, e, vicepirminkė, minėjote, kad jis atsiuntė laišką, bet aš manau, kad sultonas turi iš tiesų susitvarkyti reikalus, nes jisai yra veidmain, veidmainis, jis siunčia laiškus mums, o kaip iš tikrųjų juk elgesi. Taigi labai svarbu, kad mes kalbėdamiesi su ASEAN šalimis iškeltumėme tą klausimą ir kitame laikotarpyje, nes žmogaus teisės yra ES esmė, šio parlamento esmė ir mes, mes džiaugiamės, kad apie tai kalbame, nes jei ne mes, tai kas kitas apie tai kalbės. Dėkoju Jiržai Pospešil. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į kolegos iš Lenkijos pasisakymą. Jis abejojo ar verta renkti tokias diskusijas. Aš esu iš Čekoslovakijos, postkomunistinės šalies ir daug mano draugų disidentų kovojo prieš komunizmą. Ir visuomet man sakė, kad jie labai vertina, kai kažkas iš vakarų, pasa, vakarų šalių juos pare, paremdavo ir ta parama, tas, tas paramos, iš, paramos išraiška labai svarbi. Taigi, Neteikite, kad tokios diskusijos nieko nereiškia. Žmogaus teisės yra universaliosios. Ir kai mes pasisakome uh, už tokius žmonės, kurie yra baudžiami, persikiojami trečiosiose šalise. Tai duoda rezultatų, tai yra svarbu. Čekijos disidentai, pavyzdžiui, labai vertindavo tai, kad vakarų politikai paremdavo juos, pasisakydavo už juos. Ir netgi šiandieną jie prisimena, pavyzdžiui, susitikimą su tuometiniu prancūzijos prezidentu François Mitterrandu. Nu, tas susitikimas buvo nepaprastai reikšmingas jiems. Taigi tikrai labai svarbu atšaukti šariato baudžiamąjį kodeksą Brunėje. Ačiū. Baigiame spontaniškus pasakymus, dabar pasisakys ponia Mogerinė. Ačiū, ponia pirmininkė. Palandžio trečiąją dieną Brunėjus Darusalamas įgyvendino 13 metų baudžiamo kodekso nuostatas, perėjo į trečiąją etapą ir, kaip buvo minėta, numatytos tokios bausmės kaip galūnių nukirsdinimas, užmėtymas akmenimis arba nuplakimas viešas. Tai tie dalykai, kurie ne, neturi vykti pasaulyje, taip pat yra ir išplėsta, išplėsti, išplėstas bausmų sąrašas, už kurias taikoma mirties bausmė. Mes manome, kad negalima pateisinti tokių bausmių, joks nusikaltimas negali būti už jį baudžiama kankinimais, mirties bausme, ir be jokios abejonės joks asmo negali būti baudžiamas už tai, kad kažką myli. Tai niekuomet negali būti interpretuojama kaip nusikaltimas. Tokios bausmės, jeigu jis bus taikomos, pažeis, pažeis daug tarptautinių įsipareigojimų, kurių prisėmė Brunėjus Darusalamas. Tokie aktai yra draudžiami konvencijoje dėl kankinimų kitų žmogu, žmogiškai rūmą žeminančių veiksmų. Ir šią, šį, šią konvenciją 15 metais pasirašė Brunėjus. Taigi taip pat tai pažeidžia 12 metų ASEAN žmogaus teisų deklaracijos nuostatas ir taip pat gali pažeisti šalies įsipareigojimus pagal vaiko teisų konvenciją ir konvenciją dėl visų diskriminavimo formų prie, nukreiptų prieš moteris panaikinimo. Ta diena, kai buvo paskelbta, paskelbta ši reforma, daug tarptautinių partnerių sureagavo, įskaitant Junktinių tautų žmogaus teisų vyriausiai galiotinę Mišel Bašlė. Ir mes tikimės, kad Brunėjus vyriausybė dabar pasirūpins, kad baudžiamojo kodekso gyvenimas nepažeistų žmogaus teisų ir visapusiškai atitiktų visus tarptautinės teisės įsipareigojimus, kurių šalis yra prisėmusi. Ir manau, kad šios diskusijos yra labai svarbi galimybė pabrėžti, kokiu mes turime lūkesčių. Mes taip pat tikimės, kad šalis ir toliau taikys de facto mirties bausmės moratoriumą. Ir dar norėčiau pridurti, kad ši, šią situaciją stebime jau eilę metų, net tik prieš kelias savaitės mes pradėjome reaguoti, kur kas anksčiau, kai 13 metais buvo patvirtintas baudžiamasis kodeksas, mes suspendavome dėrybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Brunėjumi ir nuo to laiko mes kėlėme tą klausimą visuose mūsų susitikimuose su valdžios institucijomis ir metinėse ataskaitose dėl žmogaus teisės, teisų ir demokratijos šalyje. Dabar labai svarbu užkirsti kelią tokių bausmių vykdymui. Ir tam tikslui, kai mes pradėsime daryti spaudimą dvi šalių pagrindų Brunėjus valdžios institucijoms, tiek tiesiogiai, tiek per valstybės narės, kurios, kurioms yra atstovaujama šalyje. Ir naujasis, jung, naujasis jungtinių tautų vyriausias įgaliotinis žmogaus teisų klausimų tikrai irgi tęsta darbą ir mes toliau dirbsime žmogaus teisų taryboje. Junktinėse tautose, ypač atliekant universalią periodinę peržiūrą, kur bus tikrinamas ir Brunėjus, ir taip pat kelsime klausimą uh, bendraudami su ASEAN partneriais, kadangi tai irgi yra įsipareigojimų, kuriuos, kurių prisėmė Brunėjus ASEAN sistemoje pažeidimas. Ir aš asmeniškai irgi turėsiu galimybę tą padaryti per kitą mūsų metinę ES ASEAN šalių susitikimą, kuris įvyks rūpjūčio mėnesį. Tokių bausmių draudimas nėra susijęs vien tik tai su europinėmis vertybėmis. Norėčiau tai pabrėžti, jūs irgi apie tai kalbėjote. Tai yra universaliosios vertybės. Uh, kurias puoselėja įvairų žmonės, žmonės e, turintys įvairius tikėjimus ir religijas visame pasaulyje. Tai yra tokios teisės, kuriomis piknaudžiauti negali jokia šalis, jokios valdžios institucijos. Niekas, jokia valstybė žmonių to atimti negali, nes kalba eina apie kiekvieno asmens orumą. Ir mes toliau ES sieksime, kad tas orumas būtų užtikrinamas visiems žmonėms visur pasaulyje, pradedant Europą. Kadangi tai yra paskutinės diskusijos šioje kadencijoje, aš gal labai trumpai dar pakalbėsiu apie tai, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums visiems už Jūsų darbą žmogaus teisės rytyje. Aš labai vertinu tai ir tai buvo labai naudinga kalbant apie ES diplomatiją visame pasaulyje. Ir aš galiu tik tai pritarti tiems, kurie minėjo, jog mes tikimės, kad kitoje kadencijoje dar daugiau parlamento narių įsitrauks į tokį darbą ginant žmogaus teisės tiek ES, tiek visame pasaulyje. Dėkoju. Dėkoju. Po... Ačiū ponė vyriausiai galiotinė. Manau, kad plojimai, kurių sulaukėte, įrodo, kiek mes vertiname jūsų darbą ir, ir to darbo, e, darbo pasiektus rezultatus. Sulaukėme septynių rezoliucijų e, žaliųjų, GUE, KR, e, e Sotsdemų, EPP ir ALDE baigiame diskusijas ir balsuosime šiandien dėl šių rezoliucijų. Norėčiau pasinaudodamas galimybę panaudo, pa, padėkoti visiems kolegoms, visiems, kurie padėjo man e, vadovauti plenarinio e, sesijos posėdžiams. E, tiems, kurie ne, neketina grįžti į parlamentą, linkiu sėkmės asmeninėme gyvenime ir dėkoju kolegoms ir kairėje, ir dešinėje. E, taip pat pirmininkas dėkoja vertėjams. Norėčiau palinkėti visiems gerų Velykų ir posėdės, posėdė trumpa pertrauka iki 12 valandos dabar.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 visi esame labai nuliūdę dėl autobuso avarijos Madeiroje. Žuvo 29 žmonės, mažiausiai vakar. Daug taip pat yra ir sužeistų. Norime pareikšti nuoširdžiausią užuojautą šios avarijos aukoms ir jų šeimoms. Noriu padėkoti saugumo pajėgų žmonėms ir taip pat kviečiu tylos minutę pagerbti žuvusių atminimą. das wort hat der abgeordnete faria. dabar norėčiau ponui faria suteikti žodį prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Paprašiau galimybės pasisakyti prieš prasidedant balsavimui, kad papasakočiau, apie kokią tragediją e, gavau žinę iš prezidento apie 90 žmonių gyvenimus palėtė ta tragedija. Vokietijos turistinis autobusas e, patyrė tragediją. Tai tapo vienu didžiausių e, įvykių, avarijų nutikusių Madeiroje, netoli Kvarezmos kurorto. Aš tikiuosi, kad parlamentas perduos užuojautą, norės perduoti gilę užuojautą nukentėjusių šeimų nariams. Norėčiau paprašyti pagerbti juos tylos minutę. Dėkoju ponui Farija. Pone Kavada, netrukus ir jums suteiksiu žodį. Prancūzijos Respublikos kompetentingos struktūros pirmininkui atsiuntė prašymą dėl ponios Marie Kristin Arnotų imuniteto panaikinimo, nes jos atžvilgių pradėtas teisminis tyrimas. Teisės reikalų tarnybai šis prašymas jau buvo perduotas. Kadangi ponė Linda McKevan pasitraukė iš Europos parlamento, e, pagal reglamento taisyklės jos parlamento vieta yra laisva nuo 19 metų valandžio 19 dienos. Tokią informaciją e, pateiksime taip pat ir nacionalinėms struktūroms. Gerbiami kolegos, dabar norėčiau poniai Mogerinį suteikti žodį. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad nėra įprasta uh, pasisakyti prieš balsavimo pradžią, bet tai paskutinis balsavimas šios kadencijos parlamente ir norėčiau visos komisijos ir savo asmeniškai vardu pasisakyti ir taip pat nebejoju kalbų ir tarybos vardu padėkoti jums, kiekvienam jūsų E, visų politinių frakcijų nariams už puikius penkis bendro darbo metus. Manau, kad mes parodėme, jog ES institucijos geba veiksmingai dirbti drauge, neatsižvelgiant į gerbdamos visų institucijų autonomijas ir e, skirtingas politinės pažiūras. Ypač noriu padėkoti tiems iš jūsų, kurie tuos penkeris metus dirbote draugę su manimi užsienio saugumo ir gynybos politikos klausimais, žmogaus teisų klausimais ir palinkėti kiekvienam jūsų geriausios kloties arba kitoje kadencijoje, arba jūsų tolesnėme gyvenime, kad ir ką. Kad ir kuo be užsimtumėte, nebijoju, kad Europos vėliava bus jūsų širdise O savo vardu noriu pasakyti, kad mums dar lieka keli mėnesiai e, kadencijos. Mes dirbsime ir remsimės viskuo, ką draugę su jumis nuveikėme ir lauksime naujų parlamento narių, kai tik naujasis parlamentas susirinks Liepos mėnesį. Ačiū ir sveikinimai. Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Dėkoju, ponė Mogherini. Norėčiau pasakyti visų posėdalyvaujančių vardu e, padėkos žodžius už jūsų pasisakymą ir linkiu jums sėkmės ateities darbuose. Daug kolegų panori pasisakyti, tai netitinka mūsų reglamento tačiau pabandykim šiek tiek susitvarkyti. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad e, turiu štai čia du kolegas, kurie prašė galimybės pasisakyti. Leisiu Jums pasisakyti, ponia Kosta. Prašau. Dėkoju, ponia, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šiandien yra pasaulinė e, UNESCO, miest, UNESCO saugojamų vietų diena. Ir pirmiausia, galvoju apie Paryžiaus Dievo motinos katedrą ir jos likimą. Mes žinome, kad daugelis piliečių sėtuos paminklus saugomus su savo identitetu identitetu. Mes kaip Europos parlamento nariai esame e, pasirūpinę, kad būtų investicijų į tokių paminklų apsaugą. Mes turime investicijų planą reikiamą. Ačiū visiems kolegoms, nes dabar po dešimties metų darbo Europos parlamente išeinu. Manau, kad mes kultūros politiką ir švietimo politiką Europos parlamente pakelsime į kitą lygį. Dėkoju pirmininkui ir visiems kolegoms Europos parlamente ir Europos komisijoje. Pirmininkas, ačiū. Pone Grostėt, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ačiū visiems, kurie šiandien gausiai pasipuošė tuo geltonu kaspinu. Tai primena baisę sukakti kai Varšuvos geto žmonės sukilo. Daugybę dienų, daug, jau daug žmonių Lenkijoje nešioja šį ženklą ir kitose šalyse taip pat. Jie nori pasakyti, daugiau tai neturi pasikartoti. Šiandien yra paskutinė mūsų kadencijos sesijos. Tas narcizo žiedas primena mums apie tą Europą, kurią kūrėme visi. Taika ir žmogaus ir pagarba žmogaus orumui. Toks yra tikslas. Norėčiau palinkėti visiems tęsti e, šio tikslo sieki visur, kur be būtume ateityje. Dėkoju. So, Dank darf ich jetzt zunächst Dėkoju, sako pirmininkas. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Dėl vedimo tvarkos jau šį kartą, iš tikrųjų. Žodį suteiksiu tik tada, jeigu bus kalbama dėl, vedimo, dėl posėdžio vedimo tvarkos. Tokių pastabų atrodo nėra. Ponas Kavada prašė žodžio. Žodis jums, prašau. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes Žinau, kad čia mes nes, nemėgstame kalbėti ilgai. Per 15 metų turėjau laiko pasisakyti. Aš rinkėjams sakiau, kad dirbsiu labai rimtai Europos parlamente. E, jūsų dėka, manau, man šiek tiek pavyko. Aš sakiau, kad tris kadencijas čia dirbsiu, tai yra mano trečioji kadencija. Noriu su visais atsisveikinti, visus pasveikinti. Ir ypač jums, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, nes jūs esate Prancūzijos kaimynas, esate iš Vokietijos. Europa gyvuos gyvuos, nepaisant tų, kurie norėtų galbūt mūsų šalis vėl sukišti už sienų. E, nes Žalbrant išgelbėjo štai tūkstančius žydų. Marek Dolman ir geto pavyzdys, apie kurį kalbėjome, irgi rodo, kad Europą kūrėsi toliau. Iš komunizmo jungto, jungo irgi kiti kolegos Lenkai mus išlaisvino, Helmut Schmidt, Fleischmann E, iš Slovakijos taip pat gelbėjo žmonės. E, ir Slavo Havelo tai yra Europa ir mano bičiulė Simonos Veil Europa. Ačiū kolegos, kad išmokėte būti mane geresnių piliečių, negu buvau prieš čia patekdamas. Netgi tie, kurie priešinosi mano atliekamiems darbams ir idėjoms, e, man padarė teigiamą įtaką. Iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų kukliai dirbome savo darbą ir, manau, pasikeitėm visi. Ačiū visiems. Kolega Peterle, prašau. Gerbiami kolegos, tai yra mūsų paskutiniai sprendimai šią kadenciją. Noriu padėkoti visiems už penkis metus tos vienybės įvairovėje. Mums tenka atsakomybė Europą išlaikyti ir uh, kurti toliau išmintingai. Štai. Ačiū kolegai Peterli. Dabar pereikim prie balsavimų. Pradėkime dėl rezoliucijos dėl Kinijos. Esame gavę ponio Šoidrovo žodinį pakeitimą. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai dėl žodinio pakeitimo. Tai yra A e, konstatuojamai daliai. Kinija išreiškia reikia. Kinija turėtų e, laikyti žmogaus teisų principų visose srityse. Ir ačiū už parmą kolegoms galima. Pirmininkas, ar kas nors prieštarautų tokiam pakeitimui, kad dėl jo balsuotume, regis niekas, tad balsuokime dėl viso teksto rezoliucijos. E, su žodiniu pakeitimu balsuojame vardiniu būdu, prašau. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Kamerūnas rezoliucija dėl šios šalies. Septynios frakcijos patikė savo tekstą. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kurį tiksliau be pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Brunėjus. Turime septynių frakcijų bendrą rezoliuciją. Antrasis pakeitimas vardinių būdų. Balsuojame. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 dalis iš dviejų dalių balsuojant dėl pirmosios, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, toli dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. G. Konstatuojami dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Morais pranešimas. Balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Balas pranešimas. Pone Stevens nori pateikti siūlymą. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pagal 119 taisyklės ketvirtąjį punktą darbo tvarkos taisyklėse aš norėčiau pasiūlyti savo frakcijos vardu atidėti balsavimą dėl balas pranešimo, dėl socialinės saugumo sistemų koordinavimo, atidėti vėlesniai parlamento sesijai. Taip yra dėl to, kad pranešimas nėra parengtas balsavimui plenarnėme posėdėje, o balsuodami šiandieną dėl šio pranešimo mes tik tai parodysime, kad egzistuoja labai rimti susiskaldimai tarp mūsų paskutinę kadencijos dieną. Ir aš tikrai manau, kad turime palikti šį klausimą atvirą, kad kitas, kitos kadencijos parlamentas paieškotų galimybių pasiekti tvirtą, solidų susitarimą. Uh, kuris leistų sukurti pridėtinę vertę mūsų piliečiams. Aš tikiuosi jūsų paramos dėl galimybės atidėti šį balsavimą. Ir dėkoju už jūsų dėmesį. Dėkoju, poniai Stevens. Ponas Balas nori tarti žodį prieš įsiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis prašymas jau buvo pateiktas ne kartą, mes jį girdėjome pirmadienį atidėti balsavimą. Tai yra bandymas dešiniųjų konservatorių sutrukdyti diskusiją ir demokratiškai balsuoti. Ši diskusija jau vyko, o dabar, man atrodo, yra laikas balsuoti ir kad neįvyktų taip, kad tokių svarbių klausimų, darbuotojų teisų klausimų, nutiltų. Tai būtų viršūnių viršūnė šios kadencijos pabaigoje. Ačiū. Ponui Balas. Balsuosime. Vardinių būdų e, balsuokime. Ar visi suspėjome balsuoti? Baigiame. patvirtinta vienbalsiai. Damit kommen wir zum Bericht Eickhout, Antrag 90. Eickhout pranešimas. 90 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Ar spėjome? E, patvirtinta. 91 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis svarstymas tuo būtų parlamente baigtas. Gžaip pranešimas dabar. 87 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi suspėjome? Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis svarstymas parlamente tuo yra baigtas, dabar Svifka pranešimas. Vėlgi laikinasis sustarimas, 41 pakeitimas, balsuojama vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tuo irgi baigėsi pirmasis svarstymas Europos parlamente. Dabar Regner pranešimas laikinasis sustarimas. 340 pakeitimas, vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Krasnodėpski pranešimas. 38, 32 ir 48 pakeitimai vardinių būdų balsuojame dėl abiejų. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 31 CP1 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas rev pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 31 CP2 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtina. 34. Vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 31. Cepė 3. Kas už prieš susilaikė? Patvirtinta. 1 cepė 1. Atkrenta 35. Vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 31 stiepi 4. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 1 stiepi 2D ir 31 stiepi 5D. Jie yra identiški. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 36 atkrenta, 37 vardinis balsavimas. E, ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Atmesta. 31 CP6. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 1 CP3 atkrenta. 38 vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi suspėjome? Baigiame. Atmesta. 39. Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 40. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. 31, 7, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 42, vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 21 ir 41 yra identiški. Balsuojame vardinių būdų dėl jų. Baigiame balsuoti. Atmesta 43 D. Vardinis balsavimas. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta 1 cp 4 kas už prieš susilaikė atmesta 31 cp 8 kas už prieš susilaikė pasitikrinkime elektroniniu būdu panašu kad patvirtinta bet dar pažiūrėkime ar visi spėjome balsuoti baigėme balsavimą patvirtinta 31 cp 9 vardinis balsavimas Baigiame balsuoti. Trisdešimt pirmas CP dešimt. Balsuokime. Ar visi suspėjome? Baigiame. Patvirtinta 31 CP11 vardinių būdų. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 45. Netkrenta. Balsuosime vardiniu būdu. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 1,75 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 C50 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1 C6 vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 31 CP11 vardinis balsavimas. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 47 vartinis balsavimas. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. Vartinis balsavimas 46. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 1 CP7. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta 31, CP12, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Komiteto pasiūlymas su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tuo baigiame E, svarstymą, šio pranešimo svarstymą per pirmąją etapą. Parlamente toliau liukia pranešimas jau padengtų obligacijų pozicijos. E, antras pakeitimas, vardinių balsavimų, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmojo svarstymo etapas parlamente baigtas. Kitas pono Lūkė pranešimas. E, pirminis susitarimas, pirmas pakeitimas. Prašau balsuoti vardiniu balsavimu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečias pakeitimas komisijos pareiškimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Pirmojo svarstymo etapas parlamente šio pranešimo baigtas. Toliau pono Fernandės ir pono Gualtieri pranešimas. Vicepirmininkė Mogerinė nori pasisakyti komisijos vardu. Pirmininkė, Noriu visų pirma padėkoti pranešėjams Roberto Gualtieri ir Jose Manuel Fernandės už jų puikų darbą, rengiant šį pranešimą ir padėkoti taip pat atsakingiams komitetams, ekonomikos ir biudžeto ir, susi, ir asocijuotiems komitetams bei visiems šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą per labai trumpą laiką. Šis parlamentas nusekliai palaikė komisijos iniciatyvas skirtas paremti investicijas per visą šią kadenciją. Komisija džiaugiasi susitarimu, kurio pasiekė įstatymų kūrimo institucijos ir norėčiau perskaityti šį pareiškimą, jis trumpas. Kaip sutarta per trišalio dialogo dėrybas, mm, atsižvelgiant į tarybos nuostatas dėl stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą, e, valstybių narių indėlių dėka arba e, valstybių narių investiciniai bankai, arba valst, veik, veikdami valstybių narių vardu gali dalyvauti teminėse investicijų platformose ir tai turėtų tapti viena iš priemonių pagal 1.5 ir 1.9 e, e, tarybos rezoliucijos 1466-9 ir kitų rezoliucijų pagrindu. E, taip pat nepažydžiant tarybos e, nuostatų dėl stabilumo ir augimo pakto gyvendinimo, komisija ateityje atnaujindama gyvendinimo gairias saugumo ir e, stabilumo pakto laikysis komus, komisijos komune, komunikate dėl lankstumo išdėstytų nuostatų ir taikys ir atsižvelgs e, į valstybių narių e, įnašus grina, grinais pinigais taip pat e, ir skirs šias lėšas valstybėms narėms. Ačiū, ponė vicepirmininkė Mogherini. Pasiektas dalinis susitarimas. 42 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. parlamento e, patvirtinti pakeitimai pakeisti. Dabar galutinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Svarstymas per pirmąją etapą parlamente baigtas. Toliau ponios Klūn pranešimas, vėlgi e, iš ankstinis susitarimas, 43 pakeitimas valdinių balsavimo, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pono Tang pranešimas toliau. Vėlgi, iš ankstinis susitarimas. Antras pakeitimas vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. Tuo pirmas varstymo etapas parlamente baigtas. Toliau ponios Gerling pranešimas. Yra iš ankstinis susitarimas. 41 pakeitimas dabar vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmojo svarstymo etapas parlamente baigtas šiuo pranešimu. Toliau pono Langen pranešimas. Vėlgi pasiektas iš ankstinis susitarimas. Antras pakeitimas vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmojo svarstymo etapas parlamente baigtas. Ponios Hubner pranešimas toliau. Vėlgi išankstinis susitarimas. Antras pakeitimas. Vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Sander pranešimas. Antras pakeitimas dėl žaksnio susitarimo. Vardinių balsavimų prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmojo svarstymo etapas dėl Sander pranešimas baigtas. Dabar rezoliucijos dėl dėrybų su taryba, dėl teisėkuros procedūros dėl tyrimo teisės už prieš susilaikę pritarta. Ir galiausiai pername prie rezoliucijų dėl endokrinus ardančių medžiagų. Antras pakeitimas vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintas punktas, pradinis tekstas dėl dviejų dalių, dėl abiejų vardinių balsavimų, dėl pirmos prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. Antroji dalis. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas pakeitimas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Ant, ant, pirmas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė taip pat pritarta. Kolegos, paskutinis balsavimas. Noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą, e, dirbant parlamente. Ačiū už kantrybę ir e, pakantumą tais atvejais, kai aš suklyzdavau, atsiprašau dėl to. Linkiu visiems gerų, linksmų Velykų, e, visokiojopos sėkmės rinkimų kampanijoje, jei dalyvausite rinkimuose. Ir kaip jau sakiau, po, Stras, po išpolių Strasbūre, nepamirškime, kad mes esame čia tam, kad dirbtume kad vertintume viską atsižvelgdami į mums pateiktus argumentus, bet mes taip pat esame žmonės ir esame čia, kad gintume demokratiją ir mūsų parlamentą. E, palaukite, neišimkite balsavimo kortelių, kol balsas nebus užskai, įskaičiuotas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Angenomen. Pritarta. Alles Gute. Danke Ihnen auch. So, possibly... Taigi šiandieną matyt sudėtingiausia bus, nes tiek daug kolegų norės tarti žodį, atsisveikinti, išsakyti palinkėjimus ir visgi aš būčiau labai dėkingas, jeigu galėtumėte greitai išeiti iš salės, kad galėtumėme tęsti darbą ir išklausyti pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų. So, wir werden dann wieder dazu übergehen, dass wir einige Kollegen namentlich. Kągi. Bandysime paspartinti darbą ir ponas Gaspari, dabar aš kreipsiuosi į visus asmeni, asmeniškai, ponia Prūst, ponia Gaspari, ponia Karas, ponia Bulmanai. Ponia Castaldo. Pone Cimer, pone Šolcai. Pone Grostet. ponė Šuica. Yra žmonių, kurie yra užtvindę praėjimus, ypatingai socialdemokratų ir EPP frakcijų praėjimus. Kągi, dabar perėsime prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Metsola pranešimas. Pone Forenza pasisakys, prašau. Jos nėra. Kągi, periname prie Eichhaut pranešimo. Prašau, guoja frakcijos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 remiamasi, kai teigiama, kad vienas, viena tra transporto priemonė e, ne, yra, pažiūrėjau, kokia transporto priemonė visiškai netarši, taip nėra iš tikrųjų visada yra kažkokių išmetalų. Manau, kad tai yra pinklis ir dėja ši nauja direktyva, dėl kurios balsavo parlamento nariai, balsavo už ją visiškai nesuvokdami, kaip praktiškai bus įgyvendintos joje išdėstytos nuostatos. Ir taip pat nemanau, kad aplink, aplinkai bus naudingo, naudingi elektromobilį, nes esą jie visiškai neteršia, bet juk teršia elektros jėgainės ir e, tų e, automobilių e, akumuliatoriais reikės krauti. Tai taip pat tarša apie ką kalbame? Apie nuodingas medžiagas, kurios yra naudojamos, kad pagamintų atsarginės sudedamasias e, elektromobilių dalis. Manau, kad reikia direktyvos, kuri draustų tokius veiksmus. Oi, ponė Sožnėts. Dabar dėl kšyp pranešimo švarių transporto priemonių. Ponas Matijus. Ačiū pirmininkė. Kai ši priemonė buvo pirmiausia pasiūlyta, aš nelabai buvau patenkintas. Kaip dažnai ir būna šiame parlamente, kalbame apie tai, kad reikia informuoti žmonės, reikia kontroliuoti, griežčiau taikyti taisyklės, iš centro jas primesti. Ir ypač čia šiuo atveju didelis dėmesys buvo skiriama e, elektromobiliams, kaip galimybė sumažinti emisijas. Tačiau jeigu žalioji ekonomika mus ko nors išmokė, tai pirmiausia to, kad mes nežinome, kaip technologijos plėtosis. Ir politikams, kurie čia sėdi, pabandyti diktuoti taisyklės, kaip technologijos ir pramonė turėtų plėtotis, tai yra visiška nesąmonė. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad po ilgo sunkaus darbo su pranešėjų, šešėliniais pranešėjais mums pavyko užtikrinti daugiau lankstumo šioje sistemoje ir daugiau uh, dėmesio yra skiriama elektromobiliams. Kalbame apie tai, kad technologija turi teisę plėtotis taip, kaip jai reikia. Dėkoju. Ačiū. Toliau Baigiame pasakymus dėl GŽIP pranešimo, dabar Zviefka pranešimas dėl skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimo bendrijos teisė, bendrijų teisėje. Ponas Matijus. Ačiū, ponė pirmininkė, kad leido dar kartą pasakyti šiuo klausimu. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir labai svarbu, kad įmonės, kurios nori prekiauti per sienas, galėtų tą daryti internetu, galėtų tą daryti elektroniškai ir jie laisvai tą gali daryti be apribojimų ir be bandymų stabdyti tarptautinę konkurenciją. Spaustuvės pramonėje mes, pažiūrėjau, daug elektroninių knygų spausdiname ir ruošiame ir jos parduodamos įvairiose šalyse, visi gali jas atsisiųsti ir tie procesai vyksta puikiai. Taigi ši priemonė palengvins įmonėms užsimti priekybą internetu ir ji yra svarbi, ypač bandant sumažinti būtinybę fiziškai nuvykti į kitą šalį. Interneto esmė ir yra viską daryti per atstumą, per nuotolį. Dėkoju. Ačiū panui Matthews. Taigi tiek buvo pasiaiškinimų dėl Zviefka pranešimo, dabar Regner pranešimas dėl susiliejimų įmonių susiskaldimų per sienas. Ponas Matijus vėlgi pasisakys. Ačiū pirmininkė, vėlgi aš norėčiau pasisakyti apie tai, kad reikalinga, kad tarptautinė priekyba būtų laisvesnė. Ir vėlgi aš labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad lengviau dabar tą daryti. Ir kai buvo pasiūlyta ši priemonė, mes kalbėjome apie vairius apribojimus taikomus įmonėms, kad jiem, joms tektų įrodyti, kad jos neužsima kažkokiais neiškiais dalykais ir panašiai. O dabar štai esu patenkintas, kad taip jau nėra. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį, kalbant apie tarptautinę priekybą ES, tarptautinę priekybą, kuri skatina ekonomiką, kuri padeda užimtumui ir padeda geriau suprasti tautoms vieną kitą. Tai yra puikus dalykas. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Ponui Matijus. Tiek buvo pasisakymų apie Regner pranešimą, o dabar Krasnodėpski pranešimas, Europos gynybos fondas, ponas Jurekas kalbės pirmasis. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, politinė kryptis ir kiekvienos ben, politinės bendruomenės vertybių sistema pavirsta skaičiais biudžete. Ir Europos gynybos fondo įsteigimas galbūt nėra esminis, bet labai ryštingas, e, atsiprašau, esminis žingsnis priekin e, po Vokietijos kanclerės Merkel e, sprendimo, taip pat po to, ką akcentavo ponas Weber. Ir Europos gynybos fondas nebūtinai yra mūsų bendradarbiavimo kryptis. Dauguma mūsų e, valstybių priklauso. E, Šiaurės Atlanto alijansui ir turime sustiprinti ir politinės jėgas tam, kad išlaikytume mūsų valstybių nepriklausomumą bei e, Europos bendradarbiavimo e, vienybę. Todėl tikimės, kad daugiau šią kryptimį nežengsime. Ačiū, ponia Forenza. Ačiū pirmininkė, aš balsavau prieš šį pranešimą labai energingai ir užtikrinta, nes aš manau, kad ES turi keisti taktiką ir tą daryti iš esmės. Ir aš manau, kad mes turime ginti žmonės, žmonių gyvybės, o ne ginti sienas. Nes apie tai čia ir eina kalba. Vėlgi, aš manau, kad ES, jos idėja, esmė yra paminama ir tiesioginė, ir perkeltinė žodžio prasme. Aš manau, kad mes turėtumėme finansuoti projektus, kuriais mažinamas skurdas, kur siekiame pažangios, progresyvios politikos. O kai lėšos skiriamos kariniams tikslams, tai reiškia, kad tie pinigai iš kažkur juk atimami. Ir vėlgi yra finansuojami ne, su, ne prieimimo programos finansuojamos, o sienų apsaugos, kas yra apmaudu. Ačiū poniai Forenzai, baigėme pasisakymus dėl Krasnodepskio pranešimo, o dabar perėsime prie tank pranešimo dėl tvarių investicijų ir tvarumo rizikos. Pone Mėja pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, aš paskutinė Britė, kuri pasisakys šioje salėje šią sesiją, bet gal ne paskutinė apskritai, labai tikiuosi. Finansinis sektorius nėra susijęs tik tai su pelnu. Negalima ignoruoti, kokių tai atneš padarinių visiems kitiems. Aš kaip liboristė manau, kad to, tos lėšos, kurias turi ir investuoja bankai bei investicijų fondai, turi būti skiriami tam, kad būtų kuriama teisingesnė visuomenė. Ir šiandienos balsavimas buvo labai svarbi pastanga finansus skirti tvaraus vystimosi darbo atvarkiai. Tai yra visiems aktualu ir svarbu. Iškasnis kuras yra taršus ir tai nėra tvari investicija. Taip pat yra ignoruojamos visuomenės veikatos normos ir taip pat negalime finansuoti ir vaikų darbo ir panašiai. Taigi labai svarbu, kad stambus bankai ir įmonės nesvarstytų tik tai apie finansinę gražą, bet taip pat gerbtų aplinką, užtikrintų, kad būtų mokamas vienodas atlyginimas ir kovotų su skurdu. Tokiu būdu mes kursime sažiningesnę Europą visiems, o ne tik tai saujeliai. Dėkoju, poniai Majer. Toliau periname prie pasiaiškinimo dėl balsavimo motyvų, dėl teisėkuros pasiūlymo, dėl Europos parlamento teisės atlikti tyrimus. Ponas Pospišil pasisakys. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakiau už šią rezoliuciją, kadangi baisu, kad neturime įgyvendinimo gairių, kalbant apie tyrimų teisę Europos parlamente. Mes bandėme užsitikrinti savo šią teisę per visą kadenciją, tačiau dėje komisija ir ypatingai taryba labai vangiai reaguodavo į mūsų norą. Iki praeitų metų rudens ta reakcija visuomet buvo, būdavo labai neigiama ir buvo prašoma paaiškinti, kodėl nėra patvirtinama mums tokia teisė. Ir aš tikiuosi, kad kitoje kadencijoje parlamentas kartu su komisija ir taryba dar labiau sieks ištaisyti šią situaciją, šią problemą, būtent e, dėl to, kad dabar nėra jokios rezoliucijos dėl parlamento tyrimų teisės. Aš manau, kad tai yra labai svarbus parlamento vaidmo, kurį turime atlikti veiksmingai. Dėkoju. Ačiū ponui Pospišil. Daugiau nėra pasiaiškinimų dėl visai motyvų dėl šio klausimo. Dabar du pasiaiškinimai dėl ES endokrinės temartančių medžiagų sistemos. Ponas Farija. Ačiū, ponė pirmininkė. Medžiagos nuodingumo įrodymai, medžiagų endokrin, endokrinus ardančių medžiagų nuodingumas jau žinomas 20 metų ir sukelia e, vaisingumo problemų, taip pat teršia aplinką. E, buvo nemažai atvejų, kurie privertė mus e, sunerimti, tačiau prireikė daugiau įrodymų. Bisfenolio atvejs buvo labiausiai nušviestas žiniasklaidoje, tačiau turime nepamiršti, kas pe, mm, mus pasiekė per maistą, per žaislus, per kosmetikos produktus. Balsavau už, nes manau, kad mes turime tas medžiagas traktuoti e, remdamiesi sistema. Ir e, taip pat nepamiršti ir kitus hormoninės sistemas ardančių, ardanč, kitų sistemas ardančių medžiagų. Taip pat nepamiršti, kaip kelios medžiagos drauge veikia žmonės. Per visą šią kadenciją daugiausia dėmesio skiriau sveikatos apsaugai, aplinkosaugai ir tai buvo mano paskutinis pasisakymas šios kadencijos parlamente. Ačiū. Pone Farija. Ir toliau ponas Sosnirš. Ši rezoliucija iš esmės teigia, kad mes iš tikrųjų nežinome, kaip tos medžiagos veikia ir kaip jos mus žaloja, bet kad geriau yra jas reglamentuoti ir kad geriausia tai galėtų daryti komisija. Ką tai reiškia, kad mes nieko nesuvokėme šioje kadencijoje? Parlamentas nieko nepasimokė ir iš breksito, nes e, taip arogantiškai viską tvarkėme, pradėjome skirybų procesą, kuris yra ypač skausmingas, kad šalis negalėtų laisvai atsiskirti. Matome, kad kairieji dominuoja Europoje, tačiau jie e, sunerimo, nes jie praranda galę. Nežinau, kokių pas, pasiekimų, kokių tikslų pasiekė parlamentas, kad jis taip viską traktuoja iš tokio visagalio pozicijų. Nepamirškime, kad kalbame apie žemyną, kurį valdo barbarai ir nori paplisti savo eksperimentą visame likusiame pasaulyje, kad kiti irgi susidurtų su kitais sunkumais, kuriuos išgyvename mes. Aš manau, kad ES turi būti sunaikinta. Ačiū ponė Sosnirš. Baigiame. E, pasisakymus dėl balsavimo motyvų, dėl endokrinų sistemą ardančių medžiagų ir šimties tvarka galimybė poniai Metsolai pasisakyti dar kartą. Žud, boniai Forensai dėl Metsolos pranešimo. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų e, pakantumą. Balsavau prieš ponios Metsolos rezoliuciją, nes manau, kad ES reikia gelbėti gyvybės, o ne stumti žmonės šalin. Turime susitarimų su Libija, kurioje prievartavimai ir kankinimai yra įprastas dalykas. Mano valstybė turi nustoti taikyti baudžiamasias sankcijas nevyriausybinėms organizacijoms. O taip yra. Taip dar kartą nutiko, nes šalies vyriausybė rengė teisės aktą skirtą ko kovai su laivais su, su taip dirbančiais laivais viduržėmio jūroje. Open Arms tai dar viena nevyriausybinė organizacija gelbėjanti žmonių gyvybės. Tai mano paskutinis pasisakymas čia. Per pastarosius penkis metus parlamente daug sužinojau. Manau, kad e, išmokau e, tinkamai atlikti savo užduotis. Ir man buvo malonu dirbti, kovoti už, už tai, už ką kovojau. Ir noriu padėkoti Jums. Ačiū, ponė Forenzė, sako pirmininkas. Dabar išklausėme visų pasisakymų. E, vakar dienos posėdžio protokolas yra paskelbtas. Jeigu niekas jam neprieštarauja, tą protokolą laikysime patvirtintų. Ir jeigu niekas neprieštarauja, tuomet rezoliucijos bus perduotos e, tiem, kam jos skirtos. Ir tai paskutinis posėdis parlamentinės sesijos ir siūlau patvirtinti ir šio posėdžio e, protokolą. 192 taisyklė, niekas neprieštarauja jai. Protokolas laikomas patvirtintų. Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės. Noriu padėkoti parlamento tarnyboms, visiems, kurie dirbo su mumis šioje kadencijoje ir per šią parlamentinę sesijos savaitę. Linkiu visiems saugios kelionės namo. Ir susitiksime čia naujajame parlamente, tikiuosi. Ačiū. Posėdis baigtas.